Is anyone from the Secretariat here? Okay. Right, ladies and gentlemen, welcome. We come to today's committee meeting on foreign affairs. We come to issue number one, the adoption of the agenda. Uh, tomorrow afternoon we will have to... Labai diena. Rytoj uh, po pietų turėsime aptar, apkeisti vietomis koordinatorių uh, posėdį su e, Helgo Šmit pranešimo aptarimu. Jau esate gavę ir atitinkamą e, elektroninį laišką. Jeigu komentarų nėra, tai skelbiu, kad darbo atvarkė patvirtinta. Antras darbo atvarkės klausimas - pirmininko pranešimai, kurio nėra. Toliau trečias klausimas - susitarimo, kurio įsteigiamas tarptautinis S ir LAK fondas sudarimas bus pirmą kartą aptarinėjamas rekomendacijos projektas dėl e, šio fondo e, įsteigimo. Fondas e, turėtų sustiprinti strateginę partnerystę tarp šių regionų, įtraukiant ir pilietinę visuomenę. Praėjusiu metu spalio mėnesį ES ir LAC pasirašė susitarimą, kuriuo ir įsteigiamas šis fondas. Lapkričio mėnesį taryba paprašė Europos parlamentą išreikšti pritarimą šiam susitarimui. Dabar norėčiau suteikti žodį e, ponui Kosu, mūsų pranešėjai, kuris išsakys savo nuomonę apie tą susitarimą. Prašom, mielas kolega. Dėkuoju, pirmininkė. Nuo 99 metų Lotynų Amerika E, Latino Amerikos Karibų e, jūros regionas pradėjo bendradarbiauti su Europos Sąjunga ir bendraujama su Latino Amerikos šalių bendruomenė SELAC. Europos Sąjunga ir SELAC 2010 metais e, įkūrė asociaciją ir taip pat nutarė pratesti apjausinį dialogą ir įkurti nutarė fondą. Fondas turėtų asociaciją strateginę plėtoti, suteikti daugiau uh, ryšiams matomumo ir padėti pilietinėms visuomenėms. Ir taip pat siekiama užtikrinti, kad tai būtų su, su tokiu būdu suteikta galimybė palaikyti dialogą kad būtų galima praplėsti tarp vyriausybinį e, bendradarbiavimą, kovojant su abiejų regionų iššūkiais. Taip pat e, reikėtų atlikti analizę e, dviejų regionų darbo tvarkės ir taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad yra e, labai nemažai parengta įvairių dokumentų e, šiuo klausimu. Man atrodo, kad fondas galėtų būti svarbi priemonė, ji galėtų palengvinti bendrą darbą e, tokiuose bendro intereso sėtyse, kaip pavyzdžiui apmąstymų formas, kurios vyksta šiuo metu apie ekonomikos našumą ir bendradarbiavimą E, LAK šalyse ir taip pat žinome, kad vyks akademinis aukščiausio lygio susikimas greitai tokiu būdu e, akademinio pasaulio dviejų regionų e, atstovai galės susitikti, kalbėti apie įvairius reikalus, kaip kad praeities konfliktai. Ir uh, Tai galėtų būti tas fondas bendras e, toks tarptautinė, tarptautinė struktūra, kuri galėtų sustiprinti tam tikras veiklos sritis. E, kartais e, tam tikra veikla buvo fo, finansuojama privačiai, nes iki, ir iki šiol dėl to buvo stygius jaučiamas lėšų nes e, nebuvo apibrieštas teisinis e, statusas fondo. E, šiaip Europos Sąjunga daugiausiai teikia finansavimo ir tikimasi, kad fondas leis padėti plėtoti dvišalius santykius, taip pat, kad tiek Europos Sąjungos, tiek Latino Amerikos šalių lūkesčiai bus labiau patenkinti ir tikiuosi, kad tokia tarptautinė organizacija padės veiklai. Dėkoju Jums už trumpą klausimo pristatymą. Aš norėčiau pasiūlyti dabar suteikti žodį šešėliniams pranešėjams, kad jie galėtų trumpai sureaguoti, kiek jų yra. Antonijo Lopesis turi svaitę PP vardu. Labai ačiū pirmininkė. Mano frakcija ir aš E, pritarėme ES Latino Amerikos ir Karibų jūros regiono fondo steigimui, kaip sakė pranešėjas. Mes suteiksime jūrinio asmens statusą šiam deriniui, e, kuris e, mūsų veikla ES Latino Amerikos Karibų jūros regiono bendra vykstant 99 metų ir Rio de Žaneire E, vyko tuo metu pirmas aukščiausio lygio sutarimas, susitikimas ES, Latino Amerikos karybų ir nutarta e, dirbti tokiuose sėtise kaip regiono integracija, politinių problemų sprendimas ir panašiai. Mm, asociacija strateginė e, veikia ir ji vykdo svarbų darbą ir dabar reikia pakeisti teisinį statusą, kad galėtų dirbti šis fondas kur kas autonomiškiau ir veiksmingiau. Tai bus tarp vyriausybinis organas ir e, tarptautinis sustarimas e, tarp e, Europos Sąjungos, Latino Amerikos ir Karibų jūros šalių pagrindas bus veiklos ir bus galima uh, E, stiprinti e, bendrą abiems pusėms e, rūpimą veiklą. Šis fondas bus labai svarbus, palaikant dialogą dvišalį tarp dviejų pusių ir tikimasi, kad Lotynų Amerikos piliečiams tai bus naudinga, taip pat ES piliečiams ir kad bus dirbama bendrai, kad būtų galima įveikti bendrai, ieškant problemų sprendimo aktualiausių. 15 metais vyko vienas aukščiausio lygos susitikimas susitikimas ir e, buvo svarstama apie fondo ateitį ir taip pat apie finansavimą. Ir finansavimo klausimus e, taip pat reikės iki galo išspręsti. Ponas Asys, e, socialistų frakcijos vardu jo nėra, pono Tanako nėra, Užtrevičius pono nėra. Ponas Kastaldo, prašom. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Aš irgi visiškai pritariu tam, kad susitarimas yra tikrai sudėtingas. Pritariu tam, ką anksči, pasakė anksčiau kalbėję kolegos. E, šis instrumentas yra žingsnis į priekį. E, šis susitarimas turėtų apjungti e, regionus abiejose Atlanto pusėse. Uh, suteikti perspektyvų ir pilietiniai visuomeniai. Yra būtina pabrėžti, kad pranešime ne, nereikia kalbėti vien tik tais apie ekonominius aspektus, reikia nepamiršti ir kultūrinių, socialinių aspektų. Pritarime išsakytam susirūpinimui dėl finansavimo, tačiau tikrai pritarėme pranešėjui E, dėl to, ką jis pasakė apie e, susitarimą, susitarimo sudarimą. E, tikrai aš irgi galiu tam pritarti ir baigdamas dar kartą dėkoju pranešėjai už visą likščiau nuveiktą darbą. Bueno, muy brevemente, simplemente pues. Eh, Labai trupai Norėčiau pasidžiaugti, kad visi pritarė mano mintims, nors tik tai du šešėliniai pranešėjai dalyvavo diskusijose, bet tikrai džiaugiuosi, kad galiu nors kartą pasakyti, jog e, pripažinti, jog APP e man pritarė. Ir iš tikrųjų tikiuosi, kad mes ratifikuosime greitai susitarimą, kuris e, suteiks teisinio asmens statusą šiam fondui ir kad tikrai bus galima užtikrinti veiksmingesnį dviejų regionų bendradarbiavimą. Tik tiek, ačiū. Grazie mille. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Kaip pirmininkas priminė ir kaip visi žinome, dabar e, priartėjo e, labai svarbus momentas, kalbant apie ES ir Afrikos santykius. Lapkričio 28-29 dieną vyks penktas ES ir Afrikos viršūnių susitikimas, kur bus aptartas būsimas šių blokų bendradarbiavimas. E, taip pat e, yra e, nuo 17 metų diskutuojama apie periodą, kuris prasidės po kotonių susitarimo galiojimo. Aš parengiau pranešimą mūsų komiteto vardu tam ir taip pat rekomendacijas Turiu pasakyti, kad per pastaruosius metus Afrika patyrė daug ekonominių, politinių, socialinių pokyčių. Tai atsitiko dėl e, įvairių priežasčių. Šie, šių pokyčių negalima analizuoti izoliuotai. Reikia turėti omeny visą uh, sudėtingą kontekstą. kontekstą. Uh, ir tarptautinius iššūkius. Sprendžiant tuos tarptautinius iššūkius reikia bendro atsako įvairiais ligmenimis. Būtina taip pat užtikrinti saugumą, kovoti su terorizmu, klimato kaita, migracija. ES yra pagrindinė e, Afrikos partnerė, taip pat ir priekybos rytyje. Mes Afrikai teikiame daug e, e, e, paspirties vystimuisi. ES ir Afrika yra suinteresuotos pagilinti šios santykius. Taip pat mes suprantame, kad jeigu to nepadarytumėm, tai tuomet gali atsirasti pragaištingų pasiekmių. 2007 m. gegužės mėnesį jau buvo paskelbtas e, komunikatas apie tai, kaip reikėtų gilinti ES ir Afrikos santykius. Mes e, taip pat mastome, kaip tai padaryti. Aš parengiau tekstą. Tekstas turi būti trumpas, bet esu tikras, kad gausiu ir pakeitimų, ir tų pakeitimų bei šešėlinių pranešėjų dėka sugebėsime geriau išreikšti savo idėjas. Santykiai tarp ES ir Afrikos yra labai e, svarbus. Reikėtų gilinti šią partnerystę, siekiant bendrų vertybių ir kovojant su bendrais iššūkiais. Trečiame punkte kalbama apie saugumą. Ir ten kalbam apie tai, kad mūsų partneriams reikėtų padėti kurti atsparis visuomenės. Taip pat reikia daugiau investuoti į švietimą, kurti naujas darbo vietas, ypač jaunimui. Dabar dėl demografinių pokyčių. Jie yra e, didžiuliai. E, iki e, 2050 metų Afrikoje gyvens 2,4 milijardo žmonių. E, Taigi daugelis gyventojų bus jauni. Yra būtina kurti naujas darbo vietas ir subsaharos Afrikoje. Tai taip pat gali su, e, e, suteikti ir labai daug perspektyvų. Būtina, kad tas perspektyvas turės ir jaunimas. Jeigu jaunimas perspektyvų nematys, gali kilti socialinis sprogimas. Uh, Taigi, jau matome ir šiandien, kas, darome, kas darosi su terorizmu ir migracija. Ketvirtame punkte kalbama irgi apie saugumą. Ten reikėtų daugiau dėmesio skirti ES veiksmams, taip pat žmogaus teisų gynimui, solidarumui. Penktam punkte kalbama apie tai, kaip kovoti su migracijos priežastimis. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad būtina sudaryti partnerystės su trečiosiomis šalimis, e, taip pat ir dėl migrantų srautų valdymo. Reikia e, dirbti rimto ir nuseklaus dialogo pagrindu. Tai padės mūsų partneriams vystytis ir socialinė, ekonominė prasme. Mėly kolegos, tai būtų patys, pačios svarbiausios mintis iš mano pranešimo bet tikrai laukiu ir jūsų pakeitimų, pasiūlymų. Esu pasirengęs bendratarbiauti su šešėliniu pranešėju tam, kad būtų parengtas toks tekstas, kuris būtų primtinas visiems ir kuris būtų kiek įmanoma išsamesnis. Taip pat iš anksto dėkoju šešėliniams pranešėjams kurie dalyvau šios dienos diskusijoje, skaitomos pranešė, kolegų pavardas. Noriu pasakyti, kad pakeitimus galima teikti iki 11 ryto, ketvirtadienio. Tikrai jų labai laukiu. Ačiū. Thank you, Mr. Castaldo. We come Jo. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegai Kastaldo už tai, kad jis pristatė savo nuomonės projektą. Iš tikrųjų, nuomonė labai glaustai aptarti visi svarbiausi klausimai. ES ir Afrikos santykiai tampa vis svarbesni. Mes turime parengti naują strategiją tam, kad atsižvelgtumėm į dabartinius iššūkius. Yra būtina parengti ilgalaikę strategiją kuri būtų susijusi ir su ekonomikos vystimusi, ir su klimato kaita. Pagrindinės kompetencijos čia tektų vystimosi komitetui, bet ir mums atitenka svarbus vaidmuo. Uh, mes turėtumėm vadovautis koordinuotų požiūrių, kalbant apie migraciją ir kovą su terorizmu. Turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog tekste kalbama apie bendrą saugumo ir gynybos politiką bei jos nuseklumą. Tai yra pagrindas norint užtikrinti saugumą, ekonomikos klėstėjimą. Uh, Mano frakcija e, parengė pakeitimo. Ir ten iš esmės kalbama apie politinius aspektus, vėliau apie saugumą ir migraciją. Aš tikrai tikiuosi, kad e, darbas vyks sparčiai ir kad e, tikrai pavyks pagerinti santykius tarp mūsų ir Afrikos. Ačiū. Thank you.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 Aš tikrai galėčiau pritarti tam, ką anksčiau, ką pasakė anksčiau kalbėję kolegos. Buvo bandyta dirbti tikslingai, kalbama ir apie politinę partnerystę su Afrika. Tikrai esame įstikinę, kad tokia politinė partnerystė yra reikalinga. Taip pat buvo minėtas terorizmas e, ir migracija, šie du aspektai. Manau, kad čia formuluotės reikėtų sugriežtinti. Pažvelkime į pačius naujausius barometro apklausų duomenis. Ko nori piliečiai? Piliečiai nori, kad terorizmo ir migracijos klausimai būtų sprendžiami labai rimtai. Taigi aš ketinu pateikti pakeitimų. Jūs teisingai paminėjote bendrą um, saugumo ir gynybos politiką. Iš tikrųjų, tai labai svarbus dalykas, jam pritariu. Aš taip pat e, pateiksiu pakeitimų ir dėl europinių vertybių. Jūs apie tai kalbėjote. Kalbant apie europinės vertybės, reikėtų nepamiršti ir moterų teisių. Uh, Aš žinau, kad man atrodo, kad Afrikoje, norint skatinti vystimosi politiką, į šį procesą reikėtų atitinkamai įtraukti ir moteris. Taip pat e, reikėtų didesnį dėmesį skirti ir smulkesniems projektams. Jūs taip pat minėjote ir privatų sektorių Afrikoje, taip tam pritariu bet manau, kad reikėtų nepamiršti ir ambasadorių, kurie puikiai susi, susipažinę su vietinė situacija. Tai gali tikrai duoti daug pridėtinės vertės. Na ir galiausiai, manau, kad reikėtų skatinti bendradarbiavimą su Europos universitetais ir tyrėjais, mokslininkais. Jeigu mes Afriką norime Na, jeigu mes norime tinkamai bendradarbiauti su Afrika, turime nepamiršti ir ten esančių universitetų ir institutų. Okay. Then, Ačiū pirmininkė. Pritariu viskam, kas buvo pasakyta, tačiau dar vienas yra bendras dalykas. Jeigu nėra saugumo, tai nėra ir vystimosi. Ir mes šiaip kalbame apie politinį korektiškumą iš debesų ligmens, o realybėje viskas vyksta kitaip. Mortarijoje, Nigerijoje, Malija, Burkinoje, Faso, Čede, Sudane E, Centrinės Afrikos Respublikoje, Konge, Nigerijoje, Kamerūne. Saugumo dalykai yra esminė svarbus, dėl to, kad džihadizmas ir terorizmas sudaro gyvenimo dalį. Problema yra ta, kad ES sutartis tarsi paseno ir mes dabar nebegalime sureaguoti tas problemas, kurių tada nebuvo. Ir, ir žmonės ten gyvenantis nori vystytis, nori geresnio gyvenimo ir nenori mirti, būti kankinami, prievartaujami džihadistų, teroristų. Ir Europos Sąjunga savo e, angeliškų, bet nieko bendro su realybė neturinčių 41 straipsnių vadovaujasi ir e, iš tikrųjų reikia kalbėti uh, apie tokius dalykus kaip kariniai tam tikri dalykai, kadangi tai yra labai svarbu, nes reikia užtikrinti, kad būtų išvalyti, išvalytos teritorijos nuo džihadistų, tik tai tada bus galima kalbėti apie vystimasi. Aišku, tam reikia tarybos vienbalsių sprendimo, bet ir tai sudėtinga, bet parlamentas turėtų pasiryšti ko, kalbėti apie realybę. Uh, E, nes e, vien tik tai kalbėdami poli, politiškai korektiškai mes tarsi prieisime prie savižudybės. Mes turime nueiti nuo aklumo, nuo nusibaustamo, e, kvai, nusikalstamo kvailumo. Mes siunčiame matome, kad mūsų misijos Malija neturi įrangos, o E, iš tikrųjų žmonės e, vietoje turi laukia saugumo ir dėl to, kad me, mes turime galvoti, kaip realiau gyventi, ne tik vadovautis 41 straipsnio idealais. Dėkuoju. Džeimsas Karveris, paskutinis kalbėtojas. Daug nekalbėsiu. Mes su kolega Stalda aptarsime vėliau mano teikiamus pakeitimus. Man atrodo, kad iš tikrųjų reikia vadovautis labiau sveikų protų. Aš asmeniškai e, nieko prieš neturiu, e, kolega Zala, bet e, aš žinau, kaip visai kalbėjo apie Kiniją žmogus teisės. Iš tikrųjų, tai kelia surūpinimą labai daugelį sričių. Kalbėjote apie tai, kad reikia tvirtų jungtinių tautų, reikia dirbti su įvairiomis organizacijomis, pavyzdžiui, frankofonijos organizacija ir panašiai. Mes e, vis tik tai negalime vieno visų temti ant vieno kurpario, nes e, Afrika yra labai įvairialypis kontinentas, labai problemos skirtingos. Ir E, žinome, kad Pietų Afrikoje, Afrikos kišulėje baisiai yra sausra ir aš galbūt pateiksiu porą pakeitimų. Dėl to mes turime kažką daryti, kad padėtume šiam regionui. Dėkuoju James Carveriui. Ar dar kas nors nori pasakyti? Kas nors iš kolegų? Ne. Tuomet e, suteiksiu į tą savidelongą kuris išorės veiksmų tarnyboje yra atsakingas už Afrikos reikalus. Skiriaus e, vadovo pavaduotojas yra. Dėkoju, mes esame labai patenkinti pono Pongo e, nuomonę, taip pat pranešimų ir Kastaldo pono parengtų, parengtą nuomonę. Komisija ir vyriausiai galiotinė yra padarę bendrą pareiškimą ir e, tikimės, kad toliau bus vadovavimas į konstruktyvių požiūrių. Mes taip pat labai vertiname tai, kad mūsų ryšiams su Afrika skiriamas didelis dėmesys, yra daug sričių, tai kas saugumas, prekyba, vystimasis, atsparumo, e, stiprinimas ir klausimai susijęs su energetika ir platesnio pobūdžio bendradarbiavimas. Mes norėtume taip pat pabrėžti, kaip svarbu įtraukti parlamentus į partnerystę rengiantis aukščiausio lygio susitikimui ir taip pat džiaugiamės tuo, kad pranešimas pasirodė laiku ir jeigu jam bus pritarta, tai jis kaip tik pasirodys prieš vadovų susitikimą. Europos parlamentas taip pat su mm, Afrikos parlamentu sutiks prieš vadovų susitikimą. Uh, Dėl esminių dalykų dabar rekomenduotume pasižiūrėti pranešimo pavadinimą dar. Kalbame apie ES Afrikos strategiją skirtą vystimusiai sustiprinti Mes galvojame, ar negalėtume pavadinti, jūs negalėtumėte pranešimą pavadinti ES Afrikos partnerystė. nes galvojame apie tai, kad reikia atnaujinti bendrąją strategiją ir mes akcentuojame tai, kad tai turi būti bendra strategija ES ir Afrikos, kad jau atsirastų tas nusavybės jausmas. Taip nėra, bet kartais pavadinimas gali tam tikrą sudaryti klaidingą įspūdį, kad tai yra vienašališka, vienpusė ES strategija Afrikos. Aš jau tai būt, galbūt gal galėtumėte uh, jūs e, pa, pakeisti pavadinimą. Tai būtų labai gerai bendra, pavyzdžiui, ES e, Afrikos strategija ar kažkaip panašiai. E, Domiko Loza, DEFCO generalinio direktorato atstovas, komisijos atstovas dabar pasakys. Ačiū pirmininkė. Ačiū Diskusijos yra labai savalaikės ir šio komiteto nuomonė yra nepaprastai svarbi. Ir reikėtų kai kuriuos dalykus akcentuoti. Pirmiausia, e, aukščiausio lygio susitikimas ir jo geopolitinė svarba. Sustikimas vyks šiuo metu, kai pusiausvyros pasaulyje kinta. Ir ypač svarbu akcentuoti politinę reikšmę ateičiai šio vadovų susitikimo. Antras dalykas. Man atrodo, kad pranešime reikėtų akcentuoti tai, jog Afrika daugybę metų dar išliks mums e, e, svarbiausia politinė partnerė, tai yra arčiausiai mūsų esantis kontinentas, e, kuris kenčia nuo įvairių problemų, sunkumų ir manau, kad reikėtų tuos dalykus pripažinti. Dar vienas elementas ir pavadinimas vadovų stikimo, investavimas į jaunimą man atrodo, kad reikėtų tai taip pat e, pripažinti, ypač reikia mm, paminėti apie tai, kad buvo daug dėmesio skiriama jaunimui, demografiniams aspektams, investavimui į jaunimą. Ir tai yra dalykai susijęs su vystimusi. Dar vienas svarbus dalykas Mes turime vadovų susitikime veikti kaip vienas elementas Europos Sąjunga, institucijos ir valstybės narės. Pavasarį buvo paskeltas komunikatas ir jame kaip tik numatyti šeši prioritetai. Manau, jog jie daugiau ar mažiau yra pripažįstami pranešime, tačiau galbūt e, galima būtų paminėti konkrečiai juos, tai būtų naudinga. Dar vienas dalykas - pavadinimas aukščiausio lygio sutikimo Europos Sąjungos Afrikos Sąjungos vadovų sutikimas. Marokas šiuo metu e, nusprendė prisijungti prie Afrikos Sąjungos ir e, tai bus e, svarbu, tiksliau Europos parlamentui bus svarbu išreikšti politinę e, paramą e, tokiems žingsniams. Ačiū. Taip. O ir dar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Kastaldo apie bendras diskusijas. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai atsakysiu į kolegų pastebėjimus. Uh, Visų pirma, ačiū visiems, kas sudalyvavo e, šioje diskusijoje. Nuskambėjo labai daug puikių minčių. Į 1500 spaudos ženklų niekaip nesutilptų visos e, paminėtos tempos, e, temos, bet jūsų mintis tikrai labai praturtins šį pranešimą. Dėl saugumo, be abejo, tai yra mūsų prioritetas. Kaip jau matėte, tam yra skirtas atskiras punktas. Mes jį praplėsime, bet e, tikrai nenorėtumėm sukurti kažkokios tai karinės vizijos, militarinės vizijos. Mes apie saugumą norime kalbėti platesnė prasme, e, turint omeny ir vystimasi Mes e, norime e, sukurti e, visą apimantį požiūrį. Negalime koncentruotis vien tik tais į karinius veiksmus. Toliau, dėl to, ką pasakė kolega Zala. Zala, čia pritariu, kad reikėtų praplėsti šios nuomonės strateginį elementą. Dar norėčiau pridurti štai ką. Dėl protekcionizmo. Uh, Suprantu, kas buvo pasakyta. Manau, kad dabar padėtis itin pablogėjusi didžiųjų ežerų e, e, regione. E, ir šiuo metu, pavyzdžiui, ir Burundija, apie ką beje kalbėjome ir Strasbūrė, kai kuriams visuomenės grupėms tiesiog grėsia genocidas. Taip pat pritariu tam, kas buvo sakyta apie tai, kaip, koks yra būtinas regioninis bendradarbiavimas ir Pan-Afrikos integracija. Tikrai manau, kad e, reikia konsoliduoti santykius su e, įvairiomis šalimis. Toliau ekonominės investicijos e, iš Kinijos. Tai irgi labai svarbus klausimas ypač turint omeny, kad dabar Kinija įgyja vis didesnę geopolitinę galę, ji tampa e, globale veikėja. Gal dar tai neteisingai išvertė, bet e, e, panašu, kad sudėtingas dabar bendradarbiavimas su investuotojais iš Kinijos. Uh, šį aspektą būtina pasigilinti, nes tai daro poveikio ir daugelio Afrikos šalių vidaus politikai. Dabar dėl to, ką pasakė kolegė Vautmans apie europinės vertybės. Dėl moterų ir joms tenkančio vaidmens ekonominėme, politinėme, socialinėme, kultūrinėme gyvenime Afrikoje. Kaip ji kaip kolegė ir sakė, būtina stiprinti moterų vaidmenį. Ypač kultūrinis faktorius yra labai svarbus. Reikėtų siekti partnerystės, bendradarbiavimo. Afrikos šalis turėtų kiek manoma labiau dalyvauti ES jau egzistuojančiose programuose kultūra turi tapti e, visuotinė vertybė, o ne tam tikrų šalių privilegija. Dabar dėl to, ką pasakė e, CEA ir komisijos atstovai, yra iš tikrųjų labai svarbus bendradarbiavimas tarp parlamento norime pabrėžti, kad ES ir Afrikos partnerystė E, turi būti tokiu pat lygmeniu, turi vykti tokiu pat lygmeniu. Mes negalime primesti e, savo pošiūrio partneriams iš Afrikos. Bet, aišku, mes, e, jeigu atsižvelgtumėm į viską, ką pasakė komisija, tai jau turėtumėm tikriausiai perduoti šį pranešimą DEVE komitetui, nes tai būtų labiau jo kompetencija. Dabar dėl to, ką pasakė kolega Freund, jis kalbėjo apie energetinius išteklius ir prieigą prie tokių išteklių, išteklių kaip vanduo. Aišku, ir šio aspekto neturėtų apleisti, nereikėtų apleisti. Labai svarbu visą laiką atlikti kaštos, kaštų ir naudos analizę ypač įgyvendinant brangesnius projektus. Čia reikia vadovautis atvirų požiūrių, bet manau, kad tikrai turėtumėm palaikyti mūsų komiteto požiūrį ir, ir vystimosi politiką šiame kontinente. Ačiū visiems už puikias mintis, puikius pasiūlymus. Ačiū už tai, kad e, jums ir mūsų pasiūlymai atrodo svarbus. Tikrai. Esu tikras, kad pavyks parengti tokį pranešimą, kuriam galės pritarti visi, kuris bus stiprus ir e, kuriame bus duotas ir atsakas milijonams jaunų afrikiečių, kurie jau dabar išvelgia, vis dažniau išvelgia savo ateitį Afrikos žemynę. Mes jiems turime pateikti reikalingus uh, atsakymus tam, kad jie galėtų prisidėti prie savo šalių vystimosi. Santykiai tarp Afrikos ir ES neturėtų būti viena šaliai, jie turėtų paremti pusiausvirą ir abipusių vystimus. Ačiū. Thank you, Ačiū kolegai Kastaldo. Ar dar būtų norinčių pasakyti? Panašu, kad ne. Kągi, kolegos, pirmiausia, norėčiau Jūs informuoti, kad 5 plus 5 formatu vyko susitikimas praeitą savaitę Strasbūrė. 5 plus 5 reiškia, kad penki komitetų pirmininkai, pirmininkės, kurios dirba su, kurie dirba su užsienio reikalais ir penki komisarai, kurie irgi dirba išorės klausimus ir tie mes aptarėme ir šį klausimą ir sutarėme, kad tai bus didžiausias prioritetas mums ne tik 2017 metais, bet ir vėliau ir tikėtina, kad ES Afrikos parlamentinis iš ankstinis susitikimas įvyks 27-28 spalio dienomis Abidžane prieš patį e, viršūnių susitikimą. Kol kas dar tai nėra patvirtinta. Kai tai jau bus patvirtinta, kolegos, kurie norėtų ten vykti, bus informuoti. Taip pat tikriausiai visi pastebėjote, kad kanclerė Merkel pareikalavo maršalo plano Afrikai praeitą savaitę ir tai taip pat yra darbo tvarkės dalis artėjant federaliniams rinkimams Vokietijoje. Taigi iš tiesų labai įdomus pranešimas. Laiko grafikas štai koks. Pakeitimų patikimo terminas už trijų dienų baigėsi. Liepos 13 dieną, 11 valandą. Balsavimas afete vyks apie ar 30 ar 31 rūpiučio dienomis, sudėvė komitete balsuojama bus spalio 9 arba 10 dienomis. Mes laiku baigėme šias diskusijas ir periname prie kitų diskusijų, tai yra vieši klausimai apie būsimo išsamaus susitarimo su Armenija Azerbaidžianu vaidmenį. Norėčiau pasveikinti atvykusius į šiuos klausimus, ar mūsų kalbėtojai atsisės e, salės priekyje šalia manęs. Taigi kviečiu juos prisijungti. Tag. Welcome. Yes, I am. Welcome. So, ladies. So welcome, Ms. Minas. Taigi, Minas Jan yra Lievas, sveiki atvykę į mūsų užsienio reikalų komitetą. Taigi, kolegos, norėčiau trumpai įžangai pasakyti, kad ES dabar formuoja savo santykius su Armenija ir Azerbaidžanu per naujus susitarimus, dėl kurių dėrybos baigėsi šių metų pradžioje. Armenijos atveju o arba tik prasidėjo kol kas Azerbaidžano atveju. Abiejais atvejais mūsų komitetas renks pranešimus sutikimo procedūra dėl ES Armenijos susitarimo ir tarpinis e, pranešimas dėl rekomendacijų dėrybininkams dėl ES Azerbaidžiano susitarimo. Mūsų užsienio reikalų komitetas jau ėmė, vyko į šį regioną prieš du mėnesius, kad susipažintų su rūpimais klausimais. Na, o šiandieną turime galimybę, galimybę pasikeisti nuomonėmis su dviem ekspertais ruošiantis šiems dviems pranešimams. Šie du susitarimai panašu, kad turėtų būti išsamūs tiek dengiamų sričių prasme, tiek gelmės prasme. Šių santykių galimybės ir kaštai ES ir partneriams yra labai aktualūs ir pirmas aptariamas klausimas. Taip pat siekiame prasmingos pažangos šiame regione, kad būtų įtvirtintos mūsų pagrindinės vertybės - demokratija, valdysena, žmogaus teisės, teisinės valstybės principai ir pagrindinės laisvės. Tai taip pat reikia prasmingos kovos su korupcija, ekonominė plėtra turi vykti ne tik popieriuje, turi būti užtikrinamos privačios investicijos, taip pat susitarimams gali pakengti ir išorės veiksniai, tokie kaip regioniai konfliktai ir užsienio valstybių įsitraukimas, kaip buvo ir anksčiau šiame sudėtingame regione. Mes tikimės, kad mūsų ekspertai mums pateiks daugiau giluminės informacijos šiais klausimais ir pasiūlys politinės rekomendacijas, kurias galėtumėme apsvarstyti, rengiant šiame parlamente tuos du pranešimus. Mes šiandien pakvietėme dvi gerai žinomas ekspertes, kad jos išsakytų savo nuomonę šiomis temomis. Taip pat pakvietėme ir išorės veiksmų tarnybos atstovų, kurie prie mūsų prisijungs vėliau. Richard, Richardas Giragosianas turėjo atvykti šiandieną pas mus, tačiau jį sustabdė jo sveikatos problemos. Larisa Maresian vietojo atvyko, ji yra vykdomoji atviros Armenijos fondo atstovė, kuri mielai sutiko priimti mūsų kvietimą. Ji dirbo atviros visuomenės fonde 19 metų, kad padėtų demokratiniams pokyčiams įsitvirtinti ir skatinti demokratinius rinkimus, teisinės valstybės principus, pilietinės visuomenės vertybės. Taip pat norėčiau pasveikinti ir ponę Leilą Alievą. Ji moko Oksfordo universitete ir yra nacionalinių ir tarptautinių studijų centro steigėja. Tai yra akademinis politikos ekspertų fondas, kuris dirba Baku, Azerbaidžane. Jie anksčiau dirbo NATO gynybos koledže, Džono Hopkinso universitete, Atviros visuomenės fonde ir Junktinių tautų plėtros programoje. Ji kalbės apie ES ir Azerbaidžano susitarimą. O pusė penkių tikimės dir, Dirko Šiubelio, kuris yra išorės veiksmų tarnybos rytų partnerystės padalinio vadovas. Kągi, Dabar norėčiau žodį suteikti viešnioms, kuri pradės pirmoji. Pone Minas, Minasien, prašau. Ačiū, ponia Makalisteri. Labą dieną, gerbiami užsienio reikalų komiteto nariai. Esu labai dėkinga už šią galimybę kreiptis jų šiandieną, nors ne dėl labai palankios priežasties, tiesiog Richardas negalėjo atvykti ir kreiptis į jūs šiandieną čia. Taigi aš pradžioje pasidalinsiu savo patirtimi, kai dirbau atviros visuomenės forme, e, for, fonde ir kaip asociacijos susitarimas vyko, vyko su ES ir kaip žmogaus teisų, geros valdysenos, demokratiniai šalies siekiai buvo įgyvendinami. Mes, pilietinė visuomenė Armenijoje, siekėme asociacijos su ES. Siekėme afiliacijos su šia vertybėmis grindžiama ES. Ir reformų darbo tvarkė kartu su ES, ES parama buvo svarbiausios, svarbiausi poslinkiai siekiant atviresnės visuomenės ir demokratinės, geriau valdomos valstybės. Taigi, šia prasme, mes prioritetą teikėme asociacijai su ES, pradedant nuo Europos kaiminystės politikos arba net ir anksčiau su Europos taryba, kuomet Armenija tapo šios organizacijos nare. Taigi šiame darbe mes bandėme labai atidžiai stebėti, kaip reformos buvo kūriamos, kaip jos buvo įgyvendinamos ir bandėme geros valdysino žmogaus teisų atskaitomybės, atskait, atskaitingos vyriausybės klausimus ir tam tikrą prasme bandėjome bandėme įgyvendinti demokratėjimo pažadą ir žmogaus teisų skatinimo pažadą. Ir išsamaus pagrindų sutarimo perspektyvos, pasirašymo perspektyvos labai palankiai yra vertinamos Armenijos visuomenėje ir plačiau visoje visuomenėje, nes nuomonių apklausose matome, kad afiliacija su Europa visuomet buvo labai svarbi plačiuose visuomenės sluoksniuose. Ir mes labai vertiname šią galimybę, ypač dabar, kai po beveik, praėjo beveik ketveri metai nuo gruodžio, gruodžio mėnesio sprendimo nepasirašyti vienašališkai Armenija buvo nusprendžiusi nepasirašyti asociacijos sutarties ir matėme, kokių neigiamų padarinių ir kokio neigiamo poveikio, poveikio tai turėjo bendrai visai Armenijos visuomeniai, ekonomikai ir ypač demokratiniams standartams, normom, normoms ir siekiams. Taigi, dėl šios priežasties mes labai sveikiname šią galimybę siekti struktūrinio saistančio susitarimo su ES. Na ir pradžioje aš dar norėčiau paaiškinti, kokia yra padėtis ir kas pasikeitė per tuos ketverius metus Armenijoje. Armenija neseniai šių metų balandžio mėnesį surengė pirmus parlamentos rinkimus su pakeista kon konstitucija, pagal kurią Armenija nuo prezidentinės, prezidentinės respublikos tampa parlamentinė respublika. Taigi nuo dabar jau prasidėjo vienerių metų laikotarpis, kuomet turėtų būti užbaigtas tas, užbaigta ta transformacija. Uh, Ir dar prieš pat rinkimus išsamus pagrindų susitarimas buvo parafuotas abiejų pusių. Rinkimai reiškė naujos epochos pradžią ir naujo laikotarpio pradžią, vienerių metų laikotarpio pradžią, kadangi tai yra labai aktyvus transformacijų laikotarpis, kadangi tai yra susijęs su pokyčiais, kuriuos numato šalies konstitucija. Ir tai reiškia, kad teisės aktų reiks labai daug pakeisti baudžiamo, baudžiamo kodekso, tam tikrus straipsnius geros valdysinos žmogaus teisų įstatymus reikia keisti. Ir tai reiškia, kad atsiveria labai reali galimybė pakeisti šalį, paversti ją tokia, ką bent jau deklaracinių pobūdžių numatė ir tas, ta konstitucijos pataisa. Būtent, kad būtų užtikrinama geresnė valdysena, kad būtų užtikrinamas teismų nepriklausomumas, kad būtų aiškiau atskiriamos galios šalyje ir taip pat, kad būtų užtikrinama geresnė situacija dėl žmogaus teisų. Visi tie pokyčiai tiesiogiai uh, liečia šias valdymo sritis, bet taip pat ir teismus bei žmogaus teisės. Taigi, tai yra vienas aspektas, kurį norėčiau akcentuoti, kalbant apie šį laikotarpį. Antrasis aspektas yra tai, kad labai neigiamos patirties įgyjome uh, abi pusės įgyjo po to, kai buvo deramasi ir nepasirašomas susitarimas 2013 metais. Ir bandant apmastyti tą laikotarpį, turime kuo galima daugiau pasimokyti iš to laikotarpio. Dėl to esame pasirengę užkirsti kelią negatyvui ir pozityviai bandyti įvertinti, kaip būtų galima geriausiai pasinaudoti šiuo laikotarpiu iki pasirašymo, ko mes tikimės ir kuo turėsime pasirūpinti per tą laikotarpį. Ir taip pat turiu pasakyti, kad dėja neramu dėl daugelio dalykų, nes per pastarosius ketverius metus ar netgi per ilgesnį laikotarpį buvo labai rimtų žingsnių atgal, kalbant apie žmogaus teisų normas ir standartus bei gerą valdymą e, šalyje. Turėjome įvairių situacijų, kai politiniai protestai, pasipriešinimas politinis, netgi ak, politinis aktyvumas susiduria su rimtu spaudimu ir žmonės negali arba labai ribotai gali apsaugoti savo teisės, tai, apginti savo teisės teismuose dėl labai šališkų teismų ir teismų sistemos, kuri nėra nepriklausoma ir taip pat galiu dar pabrėžti, kad tas laikotarpis, turint omenyje, kad artėja esminiai įstatymų pakeitimai tose srityse, kurias labai ateičiai stebi ES ir tikisi pokyčių. Taigi mes turime taip pat nepamiršti, kad po rinkimų, kurie įvyko balandžio mėnesį, yra rimtų socialinių, ekonominių ir net politinių pokyčių arba pasirengimų šalies Ir kaip dažnai yra sakoma ir kas yra įrodoma, politinė gale Armenija yra konsoliduota ir viskas yra prezidento rankose, prezidento aparato rankose. Ir pereimas prie parlamentinės sistemos yra nemenkas iššūkis, nes reikia tam tai yra tam tikras iššūkis režimui ir labai tą konsoliduotą visą galę reikia perkelti į naująją sistemą ir išsaugoti tam tikrus elementus ir taip pat užtikrinti to, pa, tokią pačią kontrolę vykdomai valdžiai, teismų valdžiai ir parlamento valdžiai pagal naująją sistemą. Ir čia turime būti labai atsargus ir taip pat įstatymų pakeitimais užtikrinti teismų nepriklausomumą, viešos erdvės laisvę, kad vieša erdvė nebūtų nesusidurtų su šios konsoliduotos galios spaudimu, galios, kuri sutelkta prezidento aparate. Ir vienas būdas, kaip tą galima, tuos procesus prižiūrėti, tai pirmiausia reikia labai aiškiai suvokti kokie pokyčiai bus įgyvendinami pagal naują programą, tai yra armijos ir tautos sąjunga, taip vadinama, kur čia atsiveria tam tikrų galimybių, tam tikro potencialo netgi militarizuoti visuomenę ir konsoliduoti tam tikras vykdomosios valdžios funkcijas bei įstatymų leidybos valdžios funkcijas pagal tą naująją programą. Ir aš galiu pateikti galbūt šiek tiek konkretesnės rekomendacijas ir atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad reikia iš tiesų atsižvelgti į teismų reformą ir stebėti, kaip tos reformos vyksta, kaip yra reformuojamas baudžiamasis, baudžiamo proceso kodeksai ir taip pat užtikrinti, kad galių atskirimas realiai vyktų ir kad teismai gautų daugiau nepriklausomumo. Taip pat ES prioritetą teikia baudžiamo teisingumo sričiai ir tikrai yra labai daug investavusi į baudžiamo teisingumo sritį užtikrinant tai, kad būtų ir prevencija, ir persiekio, baudžiamasis persiekiojimas, kad būtų už, užkirstas kelias kankinimams, prevencijos ar persiek, persiekio, baudžiamo persiekimo procesuose. Ir mes norėtumėme atkreipti jūsų dėmesį į į tai, kad reikia prižiūrėti reformą šioje srityje ir jas vertinti jų vykdymo etap, etapais. Yra tam tikrų klausimų visuomenėje, kuriais yra galbūt piknaudžiaujama, piknaudžiaujama tai yra tam, tikra, kaip, toks, tam tikras akstinas išprovokuoti neigiamas patriarchalinės tendencijas ir požiūrius ir apskritai neigiamai vertinti ES, ypatingai kalbant apie smurtą šeimoje, diskriminaciją, kovą su diskriminacija, kadangi tai yra galbūt tos sritys, kur aš prašyčiau jūsų būti labai atidiems. Ir siekti tokių reformų, kurios būtų palankiai vertinamos pilietinės visuomenės šioje srityje. Uh, Pastaraisiais metais, kaip aš ir minėjau, matėme neigiamų poslinkių visuomenės aktyvume ir galimybėje laisvai išsakyti nuomonę, išsakyti kitokią prieštaraujančią nuomonę, taip pat naudotis susibūrimo laisvę, nes pastaruoju metu turime žmonių, kurie yra teisiami dėl politinių siekių, aspiracijų ar skirtingos politinės nuomonės, kuri prieštarauja valdančiosios partijos nuomoniai. Galimybė gauti prieigą prie teisingumo sunkiai čia užtikrinama ir tų žmonių padėtis yra neaiški, taigi Mes tikimės, kad ES tam skirs daugiau dėmesio ir kad ES būtų labiau matoma kaip partnerė, kaip e, sąjunga, kuri grindžiama vertybėmis, o ne vien tik tai kaip būtų vertinama ne tik kaip susitarimo šalis. Ir ta patirtis, kurią mes sukaupėme įgyvendindami reformas Armenijoje, yra nelabai mus tenkinanti, kadangi patyrėme tokių, tokios paviršutiniškos manipulacijos, kalbant apie galimybę gauti informacijos ir ne visuomet ne, ne visuomet adekva, labai adekvačiai reaguodavo Europos Sąjunga į tokį požiūrį. Deja, tą matėme dar prieš asociacijos susitarimo dėrybas ir dabar dėja matome panaš, panašaus požiūrio apraiškų ir tokių labai didelių spekulacijų, ypač kalbant apie tam tikras reformas, kitus klausimus, kurie įtraukti į darbo tvarkę, ar yra ES prioritetai. Ir tai kelia nerima ir aš bandžiau atkreipti dėmesį į tuos klausimus, ypač kalbant apie viešąją erdvę, jos apsaugą, laisvę, išreikšti nuomonę ir burtis, ir taip pat kova su diskriminacija ir smurta artimoje aplinkoje. Taigi, tai yra klausimai, kurie yra prioritetiniai ir ypač tos sritys, kur ES buvo labai svarbi skatinant kovą su korupcija ir gero valdymo metodus. Ir taip pat ta pozicija, kuri dabar yra išsakoma vietos delegacijos. labai svarbu ruošianti šioms dėryboms, mes bandome įvertinti, kas buvo ne taip ir bandome išvengti panašios situacijos šių dėrybų metu. Ir čia tai, kad yra prašoma atskaitomybės iš Armenijos partnerių, tai yra labai svarbu, nes matėme tam, tikrų, situacijos, tam tikros situacijos pablogėjimo ir tai primena ir mums labai puikiai ankstesnę padėtį, ypač kalbant apie teisingumo srityje Ir ypač kalbant apie tai, kad demokratijos būklė prastėja. Tai esmė ta, kad kai dėrėjomės dėl susitarimo, visi langeliai buvo pažymėti ir buvo, atrodė, kad pasiekta pažangos, bet labai svarbu realiai įvertinti, kaip viskas yra vietoje, nes nėra primtina susitarime kalbėti apie teisingumą, galių atskirimą ir nepriklausomus teismus ir teisę į sąžiningą teismą ir teisingumą visiems piliečiams, kai tuo tarpu toje šalyje vyksta teismai, kurie yra politiškai motivuoti, kai žmonės yra kaltinami dėl kitų dalykų, bet baudžiami realiai yra dėl jų politinės veiklos. Ir tai nėra, tokiu būdu nėra užtikrinama teisė į teismą, į teisingumą, į sąžiningą teismą. Ta teisė yra pažeidžiama šiuo metu. Taigi labai svarbu atvirai apie tai kalbėti dėrybose su Armenijos partneriais, nes tai yra kertiniai akmenys, tai yra asociacijos Europa esmė ir pripažinti, kad ne viskas yra gerai. Nes e, negalime kalbėti apie gerą valdymą ir užmerkti akis prieš tai, kai realiai yra kaltinama korupcija ir kokie yra realūs korupcijos faktai. Negalime kalbėti apie socialinį teisingumą ir neužtikrinti bazinių teisių, darbo teisų apsaugos piliečiams. Taigi, visa tai yra labai svarbus klausimai. Ir Taigi mes turime užtikrinti tas teisės, pradant darbo teisėmis ir siekti ir vienodo švietimo visiems sustiprinti galę tokiuose politiniuose renginiuose, kaip kad rinkimai. Taigi tai yra tie dalykai, dėl kurių aš jūs raginu būti šiek tiek atidesniais ir įvertinti, kas vyksta realiai šalyje ir kiek vyriausybė yra pasiryžusi įgyvendinti tuos pokyčius, ar tie pokyčiai realūs. Ir štai tai yra kol kas bent jau du skirtingi dalykai, kas vyksta Armenijoje ir aš aišku mielai galėčiau atsakyti konkretesnius klausimus, jeigu jų būtų. Ir viskas. Ačiū. Thank you, Ms. Minasian. Dėkuoju, ponė Minasian. O dabar e, ponė Lieva papasakos mums apie Azerbaidžianą. Labai ačiū. 2006 metais e, visos trys pietų Kaukazo Respublikos patvirtino veiksmų planus, visos trys padarė labai plataus žmogų pareiškimus apie artėjimą link Europos. Azerbaidžiane e, vyko labai stipri pilietinės visuomenės kampanija tuo metu, nes e, buvo paaiškėjo, kad iš pradžių nebuvo atitinkamų nuostatų uh, įrašyta. Ir dėja per pastarusius dešimt metų Azerbaidžianas ne tik demokratijos požiūrių pažengė atgal, bet taip pat ir nukrypo nuo tų e, entuziastingų pareiškimų ir veiksmų kuriuos matėme tuo metu. Ateiksiu, e, atkreipsiu dėmesį į vieną struktūrinį veiksnį ir paskui apie ką kitą pašnekėsiu. Uh, Tai yra geopolitika, e, Rusija alternatyvinė gale. E, žmonės jaučiasi izoliuoti, lygi, žiūrint, e, lyginant su santykius, žiūrint santykius su Rusija, nes nėra artimo ryšio su Europa kaip kit to partnerio, dėl to Rusijos veiksnys ta, lieka labai svarbus ir tai apsprendžia elgesio taktiką Azerbaidžiane. Ir kitose šalyse panašiai yra. E, konfliktas vyksta Dėl atsiskyrimo nuo 90-20 pradžios vyksta tas konfliktas, kaip ir panašiai dabar Azerbaidžianas yra baudžiamas už savo nepriklausomą vakarietišką politiką nuo 10-20 pradžios, būtent per tą konfliktą. Tai yra tarsi e, bausmės įrankis. Kitos problemos yra e, vidiniai dalykai, tai yra ekonomika, nafta, Visi turbūt žinote apie gausybės paradoksą, apie tai, kad komercinio požiūrių e, naftos e, gavyba plėtojama, institucijos stebėra silpnos, bet e, labai plečiama gamyba ir žinote, kas vyksta kai atsiranda energetiniai interesai Azerbaidžiano atveju po 2006 metų e, pasirodė didžiulės e, pajamos iš naftos, vyriausybė mm, įgijo daugiau pasikeimo ir dažnai tai vadiname išteklių nacionalizmas. Ir atsirado, tai nebuvo paskatų integracijai Ir trečias dalykas, labai svarbus, jisai susijęs su bendravimu ryšiais e, tarp ES ir Azerbaidžiano. Aš bijau, kad e, tai, kas buvo vadinama diferenciacija, neatsižvelgia į tokius struktūrinius elementus ekonomikos e, nebuvo galvojam apie tai, kaip kiekvienoje šalyje turi vykti reformos ir nuo 10-mečio buvo aišku, kad asimetrija atsiranda tarp vyriausybės ir visuomenės, valstybės ir visuomenės. Valstybė sulaukia nepaprastai didžiulių e, išteklių investuojama į energetiką valstybinį sektorių, o pilietinė visuomenė e, nesulaukia finansinės paramos. Visiškai, ir pasižiūrėkite į dinamiką, Azerbaidžiano pilietinė visuomenė gavo paramos finansinės dešimt kart mažiau, pavyzdžiui, negu Gruzija. Ir lyginant su Armenija, taip pat žemiausias paramos pilietinė visuomenė lygės užfiksuotas Azerbaidžiane. Dėl to pilietinė visuomenė tapo labai pažeidžiama. Tai išiškėjo praeito dešimtmečio pabaigoje ir 2014 metais matėme, kad e, nepaprastai stipriai e, buvo užgneušta, gniaužiama pilietinė visuomenė, nes buvo įvairios e, pilietinės visuomenės organizacijos uždarytos. Energetikos darbos varkė E, labai svarbus elementas. 2006 metais energetikos memorandumas buvo pasirašytas, kaip žinia, ir energetikos dalykai, dalykai e, turėjo poveikio reformų darbo atvarkiai. Azerbaidžiano elitas galvoja pirmiausia apie tai, kad įvaizdis, e, įvaizdį formuoja ekonominė veikla, sėkminga ekonominė veikla. Ir jeigu kalbėtume apie energetikos e, saugumą, jeigu tai užsitikrini, tai tave pripažins kaip lygiaverti partnerį Europos bendryje. Azerbaidžianas e, klausimas e, labai svarbus yra atsparumo klausimas, kalbant apie Azerbaidžianą. Ir uh, E, taip pat reikia žiūrėti, kaip plėtojasi šalis esančios ES kaimnystėje, kaip e, plėtojasi tokie dalykai kaip žmogus teisės ir demokratija. Aš manau, kad ryšiuose tarp ES ir Azerbaidžiano visuomet trūko principingo požiūrio, principingumo. Ir to aš pasigendu. Visiškai pritariu Europos parlamento veiklai. Galiu pasakyti, jog Europos parlamentas labai laiku, labai tiksliai reaguodavo į įvykius regione ir šioje šalyje, tačiau nematėme jokių tolesnių veiksmų, jokių e, veiksmų, kurie turėtų kokiu nors pasiekmių Azerbaidžianui. Ir šalyse, kur yra daug naftos, labai daug e, uždirbama, uždirbama iš e, naftos, iš naftos telkinių nuomos, o ne iš ekonomikos. Bet reikia taikyti tą principingesnį požiūrį reikia globalios, e, tiksliau, reikia mm, atsižvelgti į globalią strategiją ir principingą pragmatizmą, tą principą. Reikėtų nenusigręžti nuo problemų, nuo klausimų, nes Tai yra, ir reikia galvoti apie ES ypatingą bruožą, ypatingą savybę, tai yra švelniosios galios. Taip pat norėčiau įspėti jūs dėl kai ko, dėl taip vadinamo imitavimo e, valdysenos, šakinio bendradarbiavimo klausimai, tai yra institucijas e, kuriant gali atsirasti daugiau manipuliavimo, nes mūsų vadovai išmoksta, kaip prisidengti taip vadinamas reformomis ir siekti savo naudos. Formaliai galbūt e, būt, bus įgyvendamos e, decentralizavimo reformos, bet iš tikrųjų tik tai labiau bus manipuliuojama valdžia ir visos atitinkamos e, nuostatos turėtų būti įrašytos į atitinkamus tarimus, dėl kurių vyksta darybos. Ir kaip jūs e, žinote, Azerbaidžiane dabar yra labai e, daug politinių kalinių, gal daugiausia Europoje. Ir jeigu ne ES, mes nežinotume į ką kreiptis. Taigi labai svarbu yra atsižvelgti į tai, kad nepamiršti, kad yra e, Ilgar Mamedov, nežiūrint Europos teis, e, te, žmogaus teisų teismo sprendimo, tebėra kalėjime. Areštuojami žurnalistai, Mehmana Guseinovas pavyzdžiui, e, tinklaraštininkas Galandarovas mirė kalėjime, kuris taip pat buvo tinklaraštininkas, žurnalistas Jis e, mirė kalėjime, taip pat vyksta žudimai be teismo, septyni žmonės neseniai taip prarado gyvybę. Buvo byla dėl valstybės išdavystės, e, tai yra kariškiai ir jie buvo slapčia palaidoti. Ir elitas bando pasiekti tam tikrus, užsitikrinti tam tikrus e, susitarimus ir nusikratyti atsakomybės ir išvengti sąlygų taikymo. Dar turiu penkias minutės, gerai. Norėčiau pasakyti, kad energetikos saugumo dalykai, priekyba tikriausiai išliks tos rytis, e, dėl kurių sutars tiek ES, tiek Azerbaidžianas, bet, kaip sakiau, energetikos saugumas yra vienas iš struktūrinių veiksnių. Deja, jisai nėra palankus demokratijos stiprinimo požiūriu ir į tai reikėtų atsižvelgti šį klausimą reikėtų spręsti naujajame susitarime atitinkamai. Dėl rekomendacijų norėčiau pasakyti, kad ES turėtų reikalauti, kad būtų paleisti politiniai kaliniai, pagerintos politinės sąlygos šalyje, e, užtikrintos žiniasklaidos laisvės, politinės opozicijos, e, platesnės galimybės ir taip pat tai turėtų būti sąlygos e, lygiavertai strateginiai partnerystiai plėtoti, nes aš suprantu, Azerbaidžianas būtent to nori lygiaverčių santykių. Bet tokie santykiai yra neįmanomi, ne prisimant tarptautinių įsipareigojimų ir neįtvirtinus universalių pagrindinių, visuotinių pagrindinių žmogaus teisių. Uh, Taip pat reikia, kad būtų panaikinti atšaukti įstatymai, kurie riboja NVO veiklą, e, kad būtų supaprastinta registravimo sistema. Dabar yra reikalavimai dėl užsieniečių donorų e, registravimo, tai turi būti panaikinta. Ne, nebegali veikti užsienio NVO, jų sąskaitos yra išaldytos, žmonės taip pat negali keliauti į užsienį, reikia, kad tai būtų uh, E, pakeista ir taip pat reikia užtikrinti, kad imitaciniai pokyčiai nebūtų e, naudojami. E, kitas dalykas, PPO, tai yra vienas iš didžiausių tikslų Azerbaidžiane. Reikia, kad ES numatytų nuostatas mechanizmus, kurie reikalautų, kad būtų užtikrintas skaidrumo e, aspektas įgyventinant sustarimą. Taip pat ES turėtų pripažinti, kad energetikos saugumo dalykai e, turi poveikio šalies viduje. Pavyzdžiui, visuomenė ir vyriausybė ne vienoda visiškai gali suprasti energetikos saugumą. ES Azerbaidžiano partnerystė turėtų būti skirta reformoms sustiprinti, ekonomikai ryšiams plėtoti ir Kai nėra daug politinės įtakos kanalų ar galimybių, ES turėtų skatinti mokslininkų mainus, šviestimo sistemos plėtrą, mokslininkų, mokslininkams taikyti programas, per kryptinius e, paėgumų stiprinimo veiksmus, informuotumo kampanijas ir galbūt aš tuo apsiribosiu. Ir jeigu uh, norėsite manęs paklausyti, tai prašom. Thank you, Ms. Alieva. Labai ačiū, ponė Alieva. Ačiū už tai, kad papasakojate apie padėtį Azerbaidžiane. Pas mus ką tik atvyko ponas Dirkšybel. Uh, Dabar siūlyčiau suteikti žodį jam, o paskui turėsime tikrai daug laiko klausimams ir diskusijai. Daugeliui iš jūsų jau pažįstamas ponas Šibel. Jis e, dirba labiau su priekybiniais ekonominiais santykiais. Prašom, panas Šibel, žodis jums. Ačiū pirmininkė, Atleiskite, kad pavėlavau. Labai tamta diena. Tikrai atsiprašau, kad neišgirdau visų prezentacijų, bet vis tiek norėčiau papasakoti, kaip išorės veiksmų tarnyba vertina šias abi šalis ir dėrybas su jomis dėl dviejų naujų sustarimų. Pradėsiu nuo Armenijos. Kaip žinia, apibendrinsiu trumpai istoriją. Aš pirmą dieną ėjau savo pareigas 13 metų rugsėjo mėnesį, kai Armenija nusprendė pasitraukti iš jau susidarėto asociacijos susitarimo ir pasirinko narystę Eurazijos ekonominėje sąjungoje. Uh, E, Armenija tuo pačiu metu pasakė, kad norėtų ir toliau siekti glaudžių ekonominių santykių su ES, bet ne per asociacijos susitarimą. Prireikė tam tikro laiko tam, kad išsiaiškintumėm, kas buvo įmanoma techninė ir politinė prasme, kalbant apie narystę Eurazijos ekonominėje sąjungoje. Mes pusantrų metų laukiame Armenijos pozicijos šiuo klausimu. Visų pirma, Armenija turėjo išsiaiškinti, kokiu įsipareigojimu jų turėjo priimti, e, įstodama į Eurazijos sąjungą. Na ir galiausiai 2015 metais Europos sąjunga e, suteikė, Europos komisija suteikė naują uh, dėrybinį mandatą. Dėrybos prasidėjo 2015 m. gruodį ir baigėsi gana greitai, turint omeny, kad tai naujas sustarimas dėrybos baigėsi 17 m. vasario mėnesį. Be abejo, dėrybų metu e, pavyko panaudoti e, daug iš to dėl ko mes jau buvome susitarę e, dėl asociacijos susitarimo, nereikėjo dviračio išradinėti iš naujo, daug ką tiesiog galėjome perimti iš asociacijos susitarimo projekto. Mums buvo labai malonu, kad Armenija buvo pasirengusi e, priimti ir tą tekstą, kur kalbama apie teisės aktų e, priartinimą, suderinimą. Uh, įvairiose sritise. Kai kuriuose sritise prireikia daugiau laiko įgyvendinimui, bet manau, kad iš esmės tai buvo tikrai geras susitarimas, jis yra ambicingas, toks ir išliko. Ir be abejo, kalbant apie išsamius priekybinius santykius, tai dabar čia tekstas netoks ambicingas. Uh, nes vis dėlto e, yra ir tam tikrų Eurazijos sąjungos reikalavimų, kurie negali būti suderinti su glaudesnių priekybinių santykių reikalavimais. Kaip vadinasi tas naujas susitarimas? Tai yra išsamus ir sustiprintas priekybos susitarimas arba SEPA. CEPA. Šis e, pasirimas buvo parafotas kovo mėnesį, dabar jau buvo pas, e, paruoštas pasirašymui. Noriu pasakyti, kad visų pirma tekstą turės patikrinti mūsų teisininkai, lingvistai iš abiejų pusių. Taip pat tekstas turės būti išverstas į visas ES oficialias kalbas, taip pat ir į armenų. Ir taip pat prireiks procedūrą abiejoms pusėms tam, kad šis sustarimas įsigaliotų. Uh, Jeigu viskas bus padaryta laiku, tai tuomet CEPA bus galima pasirašyti lapkričio mėnesį, kai vyks viršūnių susitikimas. CEPA rodo, jeigu tai iš viso įmanoma, kad rytų partnerystės šalis gali palaikyti gilius santykius tiek su ES, tiek ir su Eurazija. Eurazijos sąjunga. Eurazijos sąjunga. Kodėl e, darybos buvo sėkmingos? Mes labai atsižvelgėme į kitus Armenijos e, tarptautinius įsipareigojimus, turiuomenį e, su Eurazijos sąjunga. Tų įsipareigojimų pasiekmė yra štai kokia. Skirtingai negu kad kalbant apie asociacijos susitarimą, čia nėra e, išsamios prekybos ryties nes e, Eurazijos sąjungos šalis dėl to negali išsamei dėrėtis. Tai anksčiau buvo įmanoma pagal asociacijos susitarimą. Pagal asociacijos susitarimą galima ir toliau dėrėti su trečiosiomis šalimis. Taigi, kalbant apie Armeniją, Šis susitarimas yra iš tikrųjų palankus priekybai investicijoms, nors ten ir nėra atskiros skiriaus investicijoms. Kai tik e, bus susitarimas parašytas, jis bus paskelbtas viešai. Tiek dėl Armenijos, dabar Azerbaidžanas. Čia padėtis nėra taip pasistumėjusi priekį, kaip kad kalbant apie Armeniją. Darybos dėl asociacijos susitarimo prasidėjo dar 2011-2012 metais. Paskui supratome, kad Azerbaidžanas nebuvo labai suinteresuotas tokiu glaudžiu asociacijos procesu kaip kitos rytų partnerystės šalis. Azerbaidžanas e, siekia lygios partnerystės, pagristos e, bendrais interesais, bendra nauda. Į tai atsižvelgėme. 2015 metais Rygoje įvyko e, rytų partnerystės šalių sustikimas ir e, komisaras Han pasirašė strateginės partnerystės susitarimą. Azerbaidžanas siekia uh, teksto pagristo dabartiniu asociacijos e, e, ir partnerystės sustarimu, tačiau jį norėjo išplėsti, nes tas senis sustarimas jau buvo pasenęs, jam buvo 20 metų ir buvo norėta naujo pagrindo. Taip pat būtina atsižvelgti ir į Europos kaiminystės politikos peržiūrą bei naujus ekonominius ir politinius iššūkius. ES atidžiai išnagrinėjo dokumentą buvome surengę, surengę tyriamąją misiją Bakų 15 metų gruodžio mėnesį, tam, kad išsiaiškintumėm, koks tai galėtų būti susitarimas. Visų pirma, ambicijos. Tekstas turėtų būti nemažiau ambicingas negu kad dabartinis partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimas. E, teisinis pagrindas turėtų būti teisiškai saistantis, naujas susitarimas turėtų pagrys, e, pakeisti ankstesnį bendradarbiavimo ir asociacijos susitarimą. Pirmą kartą trečioji šalis pristatė susitarimo projektų Europos Sąjungai. Tai pareikalavo tam tikro lankstumo iš mūsų pusės, ką daryti su tuo projektu, kaip su juo elgtis biurokratinė prasme, bet mes radome tinkamą sprendimą, atsižvelgiame į e, Azerbaidžiano pasiūlymą tam tikras dalis. Ir praėjusiu metu pabaigoje užsienio reikalų ministrų taryba patvirtino susitarimo projektą. Buvo atsižvelgta taip pat ir Europos kaiminystės politikos peršūra. Dėrybos prasidėjo po dviejų su pusė mėnesio, tai yra šių metų vasario 7 dieną, kai Azerbaidžano prezidentas Alievas lankėsi Briuselėje. Šis susitarimas yra puikia galimybė atnaujinti ne tik teisinį pagrindą, bet ir dabartinius santykius. Galima išplėsti bendradarbiavimo sritis. E, partnerystės ir asociacijos susitarime kai kurius ryčių trūko arba jos nebuvo tinkamai įtrauktos. Taip pat tai suteikia galimybę išplėsti mūsų bendradarbiavimą su Azerbaidžanu dabar, kai Azerbaidžanas e, bando diversifikuoti savo ekonominę veiklą, koncentruodamasis ne tik į energetikos sektorių. Azerbaidžanas išreiškė susidomėjimą bendradarbiauti ir kitose sritise, tokiose kaip, pavyzdžiui, transportas, tai labai svarbis sritis. Uh, Nes vis dėlto Azerbaidžanas yra, yra tarsi kryškelėje tarp Europos ir Azijos. Taip pat siekime bendradarbiauti skaitminės ekonomikos ir terorizmo srityje. Pirmininkaujant Estijai e, ypač svarbi yra skaitmininė ekonomika. Taip pat noriu sureaguoti tai, ką pasakė ponia Elyjeva. E, Iš tikrųjų, e, tas susitarimas tai yra galimybė atnaujinti Azerbaidžiano įsipareigojimus dėl demokratijos, žmogaus teisų ir teisės vir, e, viršenybės. Tai yra e, jungtinių tautų, ES vertybės ir svarbu apie tai kalbėti ir su kitomis šalimis, su, taip pat ir su valstybėmis narėmis susitarime bus e, politinė, ekonominė ir priekybos dalis. Taip pat bus atskiras skyrius apie žmogaus teisės, teisės viršienybę. E, e, Azerbaidžanas tam pritarė. Na ir kalbant apie dėrybas, tai dirbs trys darbo grupės. Pirmoji darbo grupė dėl politinių klausimų. Liuk 9 mano viršininkas vadovaus tai darbo grupiai, jis dėrės ir dėl Armenijos sustarimo. Toliau antroji darbo grupė, tai yra prekybiniai santykiai, na, o trečioji darbo grupė, tai yra sektorinis bendradarbiavimas. Tam, tai grupiai vadovausiu ir aš. Balandžio ir birželio mėnesiais jau įvyko susitikimų. Mes tikimės, kad darybos bus baigtos kiek įmanoma greičiau. Taip pat yra ir skyrius apie politinį dialogą, žmogaus teisės, teisingumą, laisvę. Manau, kad padaryta neprasta pažanga, taip pat ir kalbant apie skyrių dėl žmogaus teisų. Manau, kad ir čia bendras sustarimas jau netoli. Kalbant apie antrą darbo grupę, tai e, e, e, pirmas oficialus posėdis jau įvyko, taip pat vyksta ir videokonferencijos, jau buvo dėrėtasi dėl skaidrumo, SPS, muitinio, IPR, o taip pat ir ginčių sprendimo. Iš viso yra 12 skirtingų skyrių priekybinėje dalyje. Azerbaidžanas dar nėra PPO dalimi, tai gyvenimo nepalengvina. Viskas būtų paprasčiau, jeigu PPO būtų, jeigu Azerbaidžanas būtų PPO dalis. Bet manau, kad mes galime šiek tiek padėti Azerbaidžanui prisijungti. Dėl sektorinio bendradarbiavimo yra devyni dirbiniai skyriai, dėl trijų jau susitarta. Čia paminėsiu ir pilietinę visuomenę. Čia darybos dar nepradėtos, bet prasidės. Manau, kad naujas susitarimas bus puikus pagrindas mūsų e, santykiams e, suintensyvinti su Azerbaidžanu, kalbant apie visas tas rytis, kurias minėjo ir ponia Alieva. Tiek iš mano pusės, jeigu būtų kokių nors klausimų, mielai juos atsakysiu. Ačiū pirmininkė. Šiubil. Ačiū ponia Šiubil. Taigi dabar išklausėme trijų įdomių pareiškimų ir man atrodo, kad dabar turime galimybę užduoti klausimus ir padiskutuoti. Turime maždaug 45 minutės. Turime kolegų, kurie domisi Azerbaidžanu, yra kolegų, kurie domisi Armenija. Gal nebūtų prasminga atskirti tas žmonių grupės, taigi gal tiesiog iš eilės kviesiu kolegas, kurie pagal tai, kada jie paprašė žodžio. Trys minutės kiekvienam. Ar, ar primtina? Puiku. Pradėsime nuo pono Zovko. Pono Zovkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Kelios pastabos apie Azerbaidžaną. Aš esu apie pašešėlinį pranešėją. Uh, E, dėl šio klausimo Europos parlamente ir naujas išsamus susitarimas tarp ES ir Azerbaidžano, kuris buvo pradėtas vasario mėnesį, turėtų būti priemonė bendradarbiavimui tokiuose srityse, kurios abipusiai yra įdomios ir naudingos, e, kur yra bendrų iššūkių, pavyzdžiui, energetinis saugumas, diversifikavimas. Nors išsamus susitarimas yra alternatyva asociacijos susitarimui kai kurioms rytų partnerystės šalims, naujas išsamus susitarimas neturėtų uh, nustumti pagrindinių vertybių ar ES esminių principų. Taip pat pripažįstu tai, kad labai svarbu siekti demokratijos žmogaus teisų principus įdėkti. Tai yra lygiai taip pat svarbu kaip ekonominis bendradarbiavimas numatytas naujame išsame, išsameme susitarime. Nors buvo pasiekta šiek tiek pažangos, politinių kalinių ir žurnalistų išlaisvinimo srityje, taip pat buvo pakeisti įstatymai dėl pilietinės visuomenės, vis tiek dar daug reikia atlikti darbų ir tas akivaizdu, kai Afganas Murtalė neseniai buvo įkalintas, tai yra žurnalistas bei kiti buvo įkalinti. Tais, tas yra svarbu, kalbant apie Azerbaidžaną kaip patikimą partnerę. Taigi norėčiau prisiminti naujausius įvykius, kur atsirado daugiau priešiškų veiksmų tarp Armenijos ir, ir Azerbaidžano. Mes suprantame, kad Kalnų Karabaho sprendimas negali būti karinis. Azerbaidžano ir Armenijos institucijos turi surasti politinį sprendimą šiam užsitęsusiam konfliktui. Aš visapusiškai prituriu e, e, BPO Minsko grupės pastangas kaip tarpininko pastangą šioje šiame konflikte ir aš dalyvavau delegacijoje, FETO delegacijos misijoje į Azerbaidžaną, Armeniją ir Gruziją. Ir mano nuomonė, be dialogo nėra kitų būdų, kaip būtų galima padėti šiom šalims pasiekti ilgalaikės taikos ir stabilumo. Ir aš manau, kad ES yra vienintelė vienintelė turi moralinę vertę, galimybę padėti. Taigi dėkoju ir kreipiuosi į ES išorės veiksmų tarnybą su prašymu stumti tą dialogą ir dėrybas į priekį tarp šių šalių. Ačiū. Dabar socialdemokratų atstovų pasisakyti niekas nenori, EKR er vardu Čarlzas Tanukas. Ačiū, ponė pirmininkė, mano frakcija be jokios abejonės pritarė šiai, šiai sutarčiai su Azerbaidžanu, nors e, reikia pripažinti, kad trūksta demokratijos ir kad valdymas, kaip viskas daroma yra Bakų, nėra priimamas. Taip pat CETA sutartį su Armenija, aš esu vienas iš tų, kurie tikrai labai apgailę stavo, bet aišku puikiai suprato, kodėl Armenija turint omenyje ypatingai Rusijos saugumo argumentus nesugebėjo laiku pasirašyti išsamaus susitarimo ir vietoj to pasirinko eiti Eurazijos ekonominės bendrijos keliu bendrijos, kuriai vadovauja Rusija, tačiau kol kas bent jau nesu informuotas apie kokius teisminius poslinkius Eurazijos sąjungoje, panašu, kad tai embrioninio pobūdžio organizacija, simbolinis veiksmas, o ne kažkoks tai tikrai realus ekonominis susitarimas, bet aišku, ne mums čia ir spręsti, ar komentuoti, ar menai patys gali e, kelti šį klausimą Maskvos vyriausybei, bet aš norėčiau iškelti nepatogią temą ir niekas iš kalbėtų apie tai nekalbėjo, bet galbūt ekspertai iš Armenijos ar Azerbaidžiano vengs apie tai kalbėti, galbūt komisijos atstovai galėtų papasakoti apie tam tikras tam tikrus įvykius, kai tragiškai buvo prarastos dvi civilių gyvybės, armėnų, azerbaidžaniečių e, gyvybės ir taip pat e, armėnų buvo nužudyta snaiperio ginklais. Taigi, kaip mes galėtumėme deeskaliuoti šį konfliktą ir kaip Minsko procesas galėtų tapti realybę. Ir aš nekartą keliu klausimą, kiek ES galėtų surasti savo vietą prie stalo Minsko procese o ne vien tik tai Prancūzijos vyriausybė. Ką ES galėtų nuveikti siekiant įgyvendinti geriau stebėsenos misiją palei sieną, o kad tai nebūtų vien tik tai E BPO procesas ir prieš dešimtmetį maždaug buvo prasidėjo tos diskusijos, bet jos kol kas rezultatų ypatingų nedavė, taigi dabar puikia galimybė galbūt ir poniai Mogerinė labiau proaktyviai reaguoti ir aišku, čia reikalingas ir prancūzų bendradarbiavimas, kadangi jie Minsko proceso yra dalis, bet man toks susidaro įspūdis, kad Minskas nieko neduoda ir padėtis yra lygiai taip pat įtempta ir pavojinga palei sieną, kaip buvo prieš maždaug dešimtmetį. Ačiū Čelsai Tanokai. Alde frakcijos vardu keturi kolegos nori pasisakyti. Pradėsime nuo ponios Nikolai, kuri yra pranešėja Azerbaidžano klausimų. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti abu susitarimus ir su Armenija, ir su Azerbaidžanu. Ir man atrodo, kad tai yra puikios galimybės būti labiau matomiems, ES būti labiau matomai regione. Uh, Ir aišku, čia situacijos dvi yra skirtingos ir skirtingos valstybės. Viena uždara ir vis dar yra artima Rusijai labiau, kita nori būti labiau nepriklausoma nuo Rusijos, aš turiu minėjęs Azerbaidžaną. Bet aš manau, kad tai nėra kliūtis poslinkiams šiame regione. Man daugiausia problemų kelia geopolitinė padėtis regione ir aš labai apgailestauju to, dėl Liepos 4 dienos incidento, kai dvi azirės moterys buvo nužudytos Armenijos armijos pareigūnų. Tai yra konflikto eskalavimo bandymai iš Armenijos pusės. Ir mes turime būti labiau matomi ir reikalauti iš abiejų pusių liautis ir užkisti kelią smurtui palei sieną, nes uh, Tas incidentas laimiai įvyko ne Kalnų Karabache, o Azirių teritorijoje. Ir tai yra tam tikras agresijos veiksmas. Bet vis tiek mums neramu dėl to, kas vyksta regione, žinome, koks yra, kokia demokratijos būklė, žinome, kas yra su žmogaus teisėmis ir visuose dialoguose reikalaujame, kad būtų pagerinta žmogaus teisų padėtis regione, reikalaujame, kad uh, daugiau paramos susilauktų pilietinė visuomenė. Tai bus mūsų politinio, politinės pozicijos dalis dėrybose ir man atrodo, kad kai tik tai bus įmanoma įdėkti šį susitarimą, tada bus geriau visam regionui, nes toks susitarimas paskleis mūsų vertybės regione. Bus geriau vien tik, ne vien tik tai ignoruoti ar kritikuoti, nes tokiu būdu nepasieksime jokių rezultatų. Taip pat tai yra geriau siekiant e, abiejų šalių bendradarbiavimo. Aš manau ir tikiuosi, kad po šio susitarimo ES bus labiau matoma, kalbant apie regiono saugumą. Nes Minsko formatas neduoda rezultatų. Mes turime uh, tai pripažinti, nes kalbame jau ištisus metus apie Minsko formatą, bet neturime jokių matomų apčiuopiamų rezultatų. Jeigu ES būtų stabilumo pakto regione dalis, tai tuo met tai būtų tinkamiausias požiūris siekiant taikos ir stabilumo šiame regione, kad būtų gerbiamos Azerbaidžiano teisės. Ir sveikinu šias diskusijas ir aš manau, kad jeigu dirbsime kartu, pasieksime daug gerų rezultatų ne tik kalbant apie mūsų santykius, bet ir apie kasdienį gyvenimą paprastų piliečių Azerbaidžiane ir Armenijoje. Ačiū pagal sąrašą, dar yra penki kalbėtojai - Galer, Jurek, Vaigal, Auštrevičius ir Nart ir dar vienas Buchneris. Ar kažko nepraleidau? Sąrašas bus tuomet toksai. Ir dabar Michaelis Galeris kalbės. Ačiū. Na, man iš tiesų atrodo, kad tai yra labai savalaikiai klausimai šią savaitę, nes pirmąjį kartą aš dalyvausiu konferencijoje Armenijoje ir daugiau aš savo pasakymę susitelksiu ties Armenija ir norėčiau iš jūsų daugiau sužinoti apie politinės motivacijas šalyje. Kalbant apie tai, kas, kas buvo pasirašyta ir prisimenant 2013 metus, lapkričio mėnesį, kai kurie pasirašė, kiti nepasirašė, kai kurie mane, kad gali pakeisti nuomonę ir panašiai, taigi jeigu lyginant jeigu lygintumėme tai, kas yra dabar ir kas buvo tada. Ir dabar situacija Armenijoje, kokia yra. Putinas aiškiai pasakė, kad jeigu bus pasirašytas susitarimas, tai galite pamiršti paramą dėl Azerbaidžano ir panašiai. Taigi dabar šiek tiek sušvelnintas jau yra tonas ir man įdomu, ne tiek kalbant apie priekybą, bet apie politinę padėtį, panašu, kad bus ilgalaikis poveikis, kalbant apie šalies demokratėjimą ir galime kur kas daugiau tikėtis iš to ir plėtros vystimosi prasme, nei buvo galima tikėtis 13 metais, nei ko galima buvo tikėtis 13 metais, kai nebuvo pasirašytas susitarimas. 13 metai Janukovičiaus veiksmai ir buvo pasakyta, kad, kad jeigu bus pasirašymo, kalbama tai, kad jeigu bus šitas sustarimas, jis bus ge, ge, palankus tik oligarchams ir panašiai. Taigi, tai yra susiję ir su politinė valia. Ar jūs manytumėte, kad tokia šalis kaip Armenija, kuri E, pasirašo tokį sustarimą, kur, nekalbam, kur e, nėra labai intensyvios ekonomikos. Ar ši šalis, e, tarkim, joje įgyvendinus konstitucijos reformą, taip pasikeis, kad bus galima rasti ir tokį sprendimą kaip su Azerbaidžanu? Ar vis dėlto uh, ši šalis gali siekti ir glaudesnio ekonominio bendradarbiavimo su ES. Ačiū, Mikael Galer. Ponas Jurek, tris minutės. Unija Europeiska. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Europos Sąjunga remia taikų Kalnų Karabacho konflikto sprendimą. Tačiau sąlyga, E, konfliktui spręsti yra paliaubų laikymasis, bet kol kas e, labai sunku kontroliuoti tai, kaip laikomasi ugnies nutraukimo sutarimo. E, Minsko sutarimai numato mechanizmo taikymą. Ir Šiaip reikia galvoti apie konkretų pasiūlymą, kuris leistų išvengti tokių tragiškų situacijų, kaip matėme praeitą savaitę. Armenija tarsi išprovokavo incidentą, kadangi minų svaidžiai buvo nukreipti į apgyvendintą teritoriją. Mes turime siekti išvengti tokių situacijų, Ir mes, jeigu kaip ES ateityje, ką nors norime padaryti, užtikrinti, tai turime pirmiausiai kreiptis į vyriausiai įgaliotinę ir į paliaubų šalis ir e, prašyti, kad būtų įdėktas stebėsnės mechanizmas, kurį numato Minsko susitarimai ir dėl susitarimų su abiem šalimis Reikia galvoti apie geros valios išraišką, apie ką aš jau esu kalbėjęs anksčiau. Ir norėčiau, kad iniciatyva būtų tikrai perduota mūsų vyriausiai galiotinė. Dėkuoju. Dabar ponas Vaigal. Aldė vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Paradoksalu yra tai, kad mes kalbame apie naujus susitarimus su dviem šalimis, kurios yra kaiminės ir kurios yra tokios skirtingos. Manau, kad komisijos požiūris yra teisingas ir praeitie buvo bandoma e, susitarti su abiem šalim ir e, reikia, kad mes, kaip ir anksčiau, pripažintume jų specifiką, jų skirtumus ir taip pat suprastume, kokie yra mūsų kaip ES interesai regione. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad mūsų interesas yra e, taika ir stabilumas šiame regione, kuris yra mums kaimininis regionas Azerbaidžianas yra šalis, kuris yra tarsi sprausas tarp e, dviejų didžiulių šalių turinčių e, savo interesų pietuose Iranas tai yra, o šiaurėje Rusija. Armenija apsisprendė. Ji turi tik vieną artimą bičiulę ir rėmėją. Aš prisimenu Armenijos e, prezidento pareiškimą, kai jisai sakė, kad e, Rusijos kariai mums užtikrina labai, e, suteikia labai svarbių saugumo garantijų. Dabar vyksta darybos dėl dviejų sudarimų, tai yra pozityvus žingsnis į priekį ir mes Galime tikėtis, kad santykiai regione pagerės. Taip pat, kad pagerės demokratija, žmogaus teisų būklė, teisinės valstybės principai bus geriau užtikrinti, žiniasklaidos laisvės daugiau atsiras. Viešnios e, ir svečias iš komisijos apie tai kalbėjo labai svarbu, svarbios buvo išsakytos mintis ir mes turime į tai atsižvelgti. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti. Nematau galimybės užsitikrinti stabilius santykius, nebent Kalnų Karabaho, jeigu nebus įspręstas Kalnų Karabaho klausimas. Ir aš suprantu, kad kolegos skeptiškai yra nusiteikę. Kodėl skeptiškai nusiteikę? Dėl Minsko grupės vaidmens Man atrodo, kad reikia mums aktyviai veikti toje grupėje. Mes prieš keletą metų palikome Europos Sąjungos vietą ir Prancūzijai suteikėme tą vietą. Nemanau, kad tai labai būtų naudinga Europos Sąjungai, jeigu ji nori vaidinti aktyvesnį vaidmenį, spręsdama atitinkamas problemas. Taip pat noriu pasakyti, kad neturėtume pamiršti to, jog vienintelis tokių problemų sprendimo kelias yra vadovaujantis tarptautinė teisė. Tarptautinė teisė panašiais atvejais uh, numato, kad viena šalis yra okupuotoje, okupantė ir kad kitos e, šalies teritorija yra okupuota. Mes turime abiems šalims tą aiškiai sakyti ir galbūt tos darybos galėtų būti ir mums galimybė pabandyti paaiškinti abiems pusėms, kad reikia daugiau įsiklausimo tam, kad būtų galima užsitikrinti gerus kaiminius santykius. o valstybių propagandos mašina neveikia taip. Dabar ponas Buchneris. Labai ačiū. Turiu du klausimus. Pirmas klausimas. Dėl Azerbaidžano. Azerbaidžanas nėra pasaulio prekybos organizacijos šalis. Jūsų nuomonė, kada Azerbaidžanas įstos, ar jau vyksta dėrybos Ar tuomet bus galima išplėsti susitarimo priekybinę sritį? Antras klausimas apie Armeniją. Jūs sakėte, kad ekonominius susitarimus riboja tai, kad ši šalis įstojo į Eurazijos sąjungą. Kaip viskas konkrečiai atrodo? Jau prisimename panašių sunkumų su kitomis šalimis ir tikrai norėčiau išgirsti smulkesnės informacijos šiuo klausimu. Jis man būtų be galo naudinga. Ačiū. Ponas Užtrevičius. For... Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju, kad surengėte šį klausimą, kad pakvietėte e, Armenijos Azerbaidžiano stoves ir ambasadorių Šiuvelį, jie pateikė labai daug informacijos apie e, dabartinę padėtį turime kalbėti apie išaltą konfliktą, kurį sukūrė ne Europos Sąjunga, bet e, didelė šalis į šiaurę esantį natų šalių, kuri norėjo daryti didesnę įtaką Pietų Kaukazo valstybėms. Ir nesunku manipuliuoti situaciją, kai kurios šalis nuo tavęs priklauso ir kai tu turi svertų jų atžvilgių. Aš manau, kad nei okupantės, nei okupuotos šalys neturėtų uh, turėti galimybės nesilaikyti žmogaus teisų principų. Ir mes turėtume vienodai kritikuoti, išreikšti savo nuomonę, nepriklausomai nuo to, ar kalbėtume apie Armeniją ar Azerbaidžianą. Pono Muhtarli pagrobimas. Uh, po to mes labai e, aiškiai Azerbaidžianui pasakėme, nebeka, nebekartokite to, nedarykite tokių klaidų daugiau. Ir Armenijai mes panašiai esame sakę, jeigu pasižiūrėsime į Alhanly regiono padėtį, kai skaitome apie tai. Apmaudu dėl aukų Azerbaidžiano pusėje. Bet taip pat aš E, smerkiu pasidžiavimo kupiną ataskaitą, e, kurią paskelbė Azerbaidžianas apie savo veiksmus tam tikrų pajėgų, armenų pajėgų atžvilgių, nes tai nepadeda, tai tik prisėda prie konfliktinės situacijos gilinimo regione. Aš norėčiau paklausti NVO atstovės, kaip jūs vertinate ES priemonę dialogą žmogaus teisų srityje? Ar jūs matote kokios nors pažangos dialogose su Armenija ir Azerbaidžianu? Antras pastebėjimas, kaip e, vertinate kontaktus su NVO e, abiejose šalyse, jeigu lyderiai nesielgia taip, kaip turėtų? Ar NVO taip pat e, atlieka savo vaidmenį, bandydamos perkelti kitą lygmenį tiesioginius kontaktus tarp žmonių. Taip pat norėčiau kreiptis į ambasadorių Žiubelį. Buvo kalbama apie Eurazijos sąjungą ir e, taip vadinamą nepriklausomų valstybių sąjungą. Mes dabar e, pradame diskutuoti iš dalies su Eurazijos sąjunga ir nežinau apie e, tos sąjungos e, teisyną, žinau, koks yra Europos sąjungos teisynas ir kaip ateityje, kaip jums atrodo, kokias būtų galima padaryti išvadas apie darybas. Dėkoju. Dabar ponas Nartas, paskutinis kalbėtas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė. Armenija yra keista, ypatinga šalis, nežinant to, kad demografinės e, tendencijos pozityvios e, žmonių mažėja dėl to, kad jauni žmonės išsilavinę palieka šalį, todėl, kad jie nebemato galimybių šalyje, o taip yra dėl to, kad korupcija yra išplitusi ir kad dabar daugybė yra oligarchijų visuose ekonomikos sektoriuose. Tai yra dar viena realybė. Ir aš, kai kalbu apie politinės reformos, kurios yra viršstruktūrinės reformos, kai visuomenė, socialinė struktūra nesikeičia, nes e, oligarchai kiekvienoje zonoje, regione šalies kontroliuoja padėtį. Jie pasidalyja yra piragą ir nebelieka to pirago kitiems, tik oligarchams. Didesnė ir mažesnė jie savo yra užsigriebę ir socialinė struktūra nesikeičia. Ir jeigu mes e, nepataikysime iššerdytos su išpuvusios e, sistemos oligarchinės, tai Armenija niekur nenuės. Ir man prašau paaiškinti, kokia yra viltis, kad kažkas pasikeis šiuo požiūriu. Antras dalykas. Norėčiau pakalbėti apie Kalnų Karabacho konfliktą. Šis konfliktas e, tikriausiai yra nepaprastai pavojinga Pandoros skrinė. Ir kaip e, taip sunkiai įsivaizduojama yra supainiota teritorinio nedalomumo principas, tai yra Helsinkio principas, Azerbaidžianas e, ir Armenija yra prisijungę prie to ir kaip galima kalbėti apie kalnų Karabacho klausimą ir apie apsisprendimo teisę. Dar vienas dalykas, Kalnų Karabacho asamblėje nutarė e, neprisijungti prie Armenijos ir Mm, taip pat žinome, kas buvo su Abhazija, kai ir Gruzija, ir jeigu tie dalykai yra vienodi, tai tuomet negalima taikyti skirtingų kriterijų ir tuomet Pandoros skrinė Kalnų Karabachas, Junktinių valstijų, Prancūzijos ir Rusijos e, prižiūrima, ta problema taip ir nebus išspręsta. Reikia galvoti apie žmonės, kurie ten gyvena, apie Krymo žmonės, apie jų galimybę e, teisėje apsis, apsisprendimą. Taigi tie dalykai tampa labai pavojingi, jeigu jie bus e, sukeisti su strateginiu tam tikrų elementų. Dėkoju. Aš siūlyčiau po pusės šeštos iškart baigti, nes pas mus atvyks prisistatyti naujasis ambasadorius Izraeliui. viešnioms ir, ir svečiui e, skiriu po penkias minutės. Gal ponė Lievai dabar atvirkšnė tvarka noriu suteikti e, žodį. Taigi ponė Lieva, o paskui ponė Minasijan ir galiausiai ponas Šubel. Penkias minutės. Dėkoju. Aš manau, kad nepakankamai ES įstraukus yra į Kalnų Karabacho konflikto sprendimą. To nepakanka, kas daroma, nes klausimas yra labai svarbus. Sutinku su tuo, kad reikia aktyvesnių veiksmų, kadangi šis, ši problema išlaiko Rusijos įtaką regione ne tik dėl sunkiųjų galių, nes atsiranda tarsi ginklavimosi varžybos, kurių negalima sustabdyti, nes karinės galios panaudojimas nebuvo Minsko proceso delegitimizuotas. Ir kuo daugiau privalumų karinių jie turi, tuo jų stipresnės darybinės pozicijos. Jungtinių tautų rezoliucija – yra kitas dalykas ir tai nėra pagrindas Minsko sustarimams. Dėl to, galima sakyti, konfliktas tęsiasi ir neišsprendžiamas ir yra toliau labai daug neiškumų, o ES galėtų prisidėti prie konflikto sprendimo, ji galėtų aktyviau dirbti gairias tam tikras taikydama abiems pusėms. Kitas dalykas, pilietinės visuomenės bendrauja, bendrauvo nuo pat pradžių. Labai svarbu prisiminti, kad Armenijoje yra žmonių galvojančių apie ateitį. Ir jeigu galvosime apie tų šalių ateitį, ateities perspektyvą, tai yra koegzistavimas, integracija, nes abiejų šalių visuomenės nori uh, integruotis į Europos Sąjungą. Aš nekalbu apie elitą, kalbu apie visuomenę. Grėsmės. E, tai labai rimta problema. Galbūt galima bus išspręsti problemas, bet viskas priklausys nuo politinės situacijos šalyje. Ir e, demokratizavimo procesas, saugumo dalykai yra labai artimai susiję klausimais. Ir kuo daugiau sudarys kritinių situacijų, tuo e, daugiau savo švelnios galios taikys Rusijai ir Europos Sąjungai mažės galimybė e, sukurti e, stabilumą šiame regione ir tai susilpnins pačią Europos Sąjungą. Pane Minazijan, ačiū, ačiū už klausimus ir komentarus. Tikrai pritariu tam, kad žmogaus teisėms ir geram valdymui reikėtų teikti prioritetą, sudarant tokį, susit tokį susitarimą. Mes visą laiką pasisakėme, kad tai, už tai, kad tai labai svarbu ir kad tai tarnauja abiejų šalių interesams. Ypač turiuomenė Armeniją. Bet tai naudinga ir Europos Sąjungai, nes tai E, vienintelė garantija, kad parti, e, partnerė bus patikima. Noriu dar šitą pridurti. pridurti. Nesu geopolitikos ekspertė, nesu taikos reikalų ekspertė. Paliaubų stebėjimas taip labai svarbus ir sveikintinas dalykas, bet tai nebuvo įmanoma. nes yra viena didžiulė kliūtis. Tai daro neigiamą poveikį Armenijos padėčiai, taip pat ir socialiniam bei ekonominiam abiejų šalių vystimusi, nes abi šalis tapo konflikto įkaitėmis. E, vyriausybės laiko šalis konflikto e, su Rusija įkaitėmis. yra panašu, kad abi pusės naudoja praktiškai tokius pačius ginklus. Jeigu teisingai supratau, buvo teirautasi. Kokia yra politinė valia? Ar yra galimybių, kad sustarimas bus sudarytas? Aš negaliu numatyti ateities, tačiau esu įsitikinusi, kad Jeigu nenorime neigiamo poveikio, turime stebėti, kas vyksta šalyje. Šalis turi atlikti reformas. Tos reformos yra tikrai būtinos ekonominėje srityje, valdysenos srityje, žmogaus teisų srityje. Šalis turi gyvendinti tas reformas. Tai būtent tą ir norėjau pasakyti anksčiau. Tai yra vienintelė garantija, kad bus pademonstruota politinė valia. Jeigu šalies elitas e, yra pasiruošęs reformoms, pažaboti oligarchų galę. Jeigu šalis yra pasirengus gyvendinti reformas, tai tuomet mes galime e, turėti vilties, kad egzistuoja tikra politinė valia ir kad yra galimybių, jog iš tikrųjų šalis gali vystytis, bet tam būtina pažaboti korupciją šalyje, nes dabar korupcija daro neigiamą poveikį ne, tiek, ne tik socialinę ir ekonominę prasme, bet ir saugumo srityje. Aš tikrai tikiuosi, kad prioriteto uh, kad bus prioritetas sutiktas geram valdymui ir žmogaus teisėms. Buvo sakyta, kad Armenija turi tik vieną draugą. Sarksen Singh. Sarkasianas. Bet noriu pasakyti, kad ne tik Sarkasianas yra draugas. Armenijos piliečiai ES laiko savo draugę, kuri gali užtikrinti teisingumą. Paprasti žmonės e, tikrai žvelgia į ES pusę. Toliau dialogo žmogaus teisų klausimais buvo teirautasi, koks mūsų požiūris. Na, nekažin ką teigiamo čia būtų galima pasakyti apie tai, kaip vyksta žmogaus teisų dialogas, bet taip pat būtų neteisinga sakyti ir tai, kad tas dialogas yra neveiksmingas. Taip mes tikrai galime prisidėti prie žmogaus teisų dialogo. Mes galime kovoti su uh, diskriminavimu, žm, uh, e, smurtu namuose. Uh, Taip pat turime pasisakyti už e, tai, kad nevyktų kankinimai. Tikrai norėčiau, kad būtų dirbama šiuose sritise. Turime daugiau pareikalauti. Neprimesti savo valią. ES diplomatai visą laiką sako, nenorime kažko primesti bet mes turime, bet reikia panaudoti darybinius kozerius. Reikia papra, pareikalauti, paprašyti atskaitomumo iš kitos pusės. Tai kūrė politinę valią. Taigi čia nekalba apie kažko primetimą. Uh, Toliau dėl pilietinės visuomenės, kokį potencialą turi e, pilietinė visuomenė ir gali padaryti tai, ko negali padaryti vyriausybė. Na, čia nesu itin didelė optimistė. Šiuo metu jau kurį laiką. Deja, bet turiu pasakyti, kad dėl to kalta ne politinė visuomenė, bet apskritai politinė padėtis. Pilietinė visuomenė tiesiog negali dalyvauti dialogę. Mes darome viską, kad e, pilietinė visuomenė būtų trukta, mes tą jau darome kokį dešimtmetį. Manome, kad būtina bendradarbiauti su pilietinė visuomenė įvairiais klausimais. tam, kad būtų galima stebėti viešą gyvenimą šalyje. Dabar tos viešosios erdvės šalyje tikrai tarsi labai susitraukusios. Nevyksta kažkoks aktyvus konfliktas, bet ar Azerbaidžano pilietinė visuomenė gali dalyvauti tokiame dialoge? Nelabai. Toliau oligarchų pažabojimas. Šalis yra raginama kovoti su korupcija. Tam pritarė Europos Sąjunga. JAF vyriausybė parema teikiama ir materialiai, tiek e, pasitelkiant ekspertų žinias, tiek ir išteklius. Labai svarbu, kad ši kova būtų nuožmi. Tikrai neturi būti e, toleruojamas paviršutiniškumas nes antraip mes būsime tarsi įsivėlę į tą nuolatinę kovą, bet nebus pažabota oligarchų valdžia. Ačiū. Jubel. Ačiū dabar pana Šiubel. Ačiū, dėkoju už visus klausimus, pabandysiu trumpai juos atsakyti. Pone Tenukai ir pone Nikolai, aišku, pastarėjai įvykiai dar kartą parodė, kad karinis sprendimas konfliktų neįmanomas, įmanomas tik tai taikus sprendimas, tai yra svarbiausias dalykas, kurį turime turėti galvoje. Karinė veikla gali tik tai privesti prie aklavietės, bet neišspręs problemų. ES įsitraukimas, man atrodo, kad nauji susitarimai suteiks mums kur kas daugiau galimybių, nes jie bus toliau siekiantys ir bus galima daugiau dirbti su valstybėmis, kalbant apie teisinės valstybės principus ir žmogaus teisės kurie, kas yra labai svarbu konflikto situacijoje. Turime ES specialų įgalėtinį Pietų Kaukazo valstybėms ponui, ponas Zalba, kuris labai aktyviai pastaraisiais metais dirbo, jo kadencija baigėsi rūpiučio pabaigoje, bet bus naujas pareigūnas paskirtas į šį postą. Tai yra, aišku, pirmasis mūsų ryšys su Minsko grupėmis, grupės atstovais ir kolegos prancūzai. Uh, Aišku, irgi čia labai svarbus ir Minsko grupės rezultatai galbūt tikrai nėra tokie įspūdingi, kaip buvo tikėtasi, sprendžiant konfliktą. Tačiau tai, kad egzistuoja Minsko grupė ir kad yra tie bendra pirmininkai, galbūt tai užkirto kelią blogiausiam scenarijui ir tai savaime jau yra pasiekimas, nors, aišku, matome konflikto skalavimo pavyzdžių ir tai tikrai nėra gerai ponas, ponė Galerį dėl Armenijos. Mums pirmiausia susidarė įspūdis, kai dėrėjomės dėl asociacijos sutarties su Armenija iki 2013 metų, kad Armenija buvo visapusiškai įsitraukusi ir būtent su Armenija greičiausiai vyko tos dėrybos, kur kas greičiau nei su Gruzija ir Moldova. Tačiau galiausiai rezultatas nebuvo sutarties pasirašymas ir aišku, tai yra labai apmaudu ir mes nenorime čia spekuliuoti apie tai dėl akivaizdžių priežasčių. Naujasis susitarimas po apmąstymų laikotarpio, kai Armenijai reikėjo išsiaiškinti, kas, kokie scenarijai būtų įmanomi, tai mums susidaro įspūdis, kad Armenija yra motivuota pasirūpinti, kad tas susitarimas duotų rezultatų ir turime tam tikrų svertų ir turime gerų pavyzdžių, kai ES parama buvo labai naudinga Būtent kai rėmėme elektroninę balsavimo sistemą, kuri buvo panaudota per pastarosius parlamento rinkimus, tai buvo puikus pavyzdys, kaip ES parama gali pozityviai duoti rezultatų, bet aišku, ne viskas buvo tobula rinkimuose. Ta mes irgi aiškiai pasakėme savo pareiškime, tačiau tai buvo žingsnis į priekį bet kuriuo atveju. Ir su nauju susitarimu, man atrodo, turėsime daugiau galimybių dirbti artimiau su armenais. Tas pats pasakyti nėra apie Azerbaidžaną. Pone Vaigal, taip, tiesa, vienintelis sprendimas gali būti surastas tarptinės teisės pagrindu, tas akivaizdu. Ponas Biuchneris klausė, kodėl, kaip yra su Azerbaidžano narystė PPO, tas procesas gali užtrukti. Uh, kurį laiką Azerbaidžanas nebuvo labai įsitraukęs į PPO dėrybas ir, man atrodo, dabar yra didesnis interesas diversifikuoti ekonomiką ir susidomėjimas PPO narystė didesnis, mes pasiruošę padėti, bet man atrodo, kad mes greičiau pasiruošime dėl savo susitarimo, nei bus užbaigtas dėrybų procesas su PPO, nes turi būti dvišaliai susitarimai pasirašyti su norinčiomis šalimis, taigi tai gali užtrukti Dėl to aš manau, kad turime eiti į priekį su savo susitarimu, nors ten yra, aišku, trečiasis komponentas. Tik tai jisai galbūt nėra toks ambicingas, kaip buvo tikėtas dėl Eurazijos sąjungos. Šį klausimą uždavė ponas Auštrevičius. Aišku, mes nesame įsitraukę oficialų dialogą su Eurazijos sąjunga ir dėl to daug nežinome apie tai, kaip veikia ta Eurazijos sąjunga. Jeigu pakalbėtumėte su atskiromis valstybėmis priklausančiomis Eurazijos sąjungai. Galite tada sudaryti geresnį įspūdį, bet oficialių kanalų bendravimo su Eurazijos sąjunga mes neturime ir tai Eurazijos sąjunga neturi įtakos mūsų sustarimui. Mes tik tai turėjome atsižvelgti, Armenija tiksliau, turėjo atsižvelgti į tai, ką jie gali susitarti su mumis, dėl ko jie gali susitarti su mumis, bet nėra, jokia narystė negali būti viršesnė nei tai, kas sutarta mūsų dvišaliuose susitarimuose. Jie yra svarbiausi ir jų negali įtakoti jokia kita narystė, jokiame kitame klube. Armenija apie tai kalbėjo parlamento narys iš Ispanijos. Oligarchai, tai, kad oligarchai kontroliuoja šalį, tai nėra nauja žinia ir tai nėra būdinga tik tai Armenijai. Mes žinome, kad oligarchai turi labai daug įtakos posovietinėje erdvėje. Ir kai, jeigu būtų visuomenė pagrįsta teisinės valstybės principais ir pasirašytas naujas susitarimas, tikimės, kad tai sumažins tą įtaką. Ir taip pat kova su korupcija, aišku, yra e, sąlygas inekvanon šiame kontekste. Taigi mes dirbame su Armenija, su visomis kitomis rytų partnerystės šalimis šioje srityje. Na, o dėl Kalnų Karabaho, Pandoros skrynios. Aišku, visi konfliktai regione yra labai pavojingi ir labai sudėtinga juos išspręsti, kai kurie sako, kad Kalnų Karabaho. Padniestrės konfliktas yra, buvo lengvesnis išspręsti, bet taip nėra. Ir jeigu vertiname ekonominės galimybės Armenijai, Azerbaidžanui, jeigu nebūtų to konflikto, tai aišku, tada visi labai norėtų užbaigti tą konfliktą. Taigi tiek būtų. Ačiū. Norėčiau padėkoti viešnioms, Minaijan ir Alievai, panašių, bet Prieš pernant prie kito klausimo dar norėčiau labai trumpai pasakyti, kad atsižvelgiant į pastaruosius įvykius Kalnų Karabache ir kadangi turime labai aktyvių kolegų, kurie dirba Azerbaidžano Armenijos klausimų, kurie labai skirtingus pranešimus spaudai paskelbė pastarosiamis dienomis, tai aš norėčiau Jums priminti, kad ponas Karim ES Armenijos ir Azerbaidžano parlamentinė bendradarbiavimo komiteto vadovas, ponia Harms, Euronesto parlamentinio komiteto asamblėjos pirmininkė ir aš kaip AFET komiteto pirmininkas, mes bendrą tokį pareiškimą paskelbėme Liepo 6 dieną, kur yra išdėstė oficiali Europos parlamento pozicija ir aš cituoju. Europos parlamentas yra labai sunerimęs dėl atsinaunančio smurto šią savaitę tarp Azerbaidžano ir Armenijos ir tai pareikalavo civilių mirčių. Atitinkamame regione mes išsakome užuojautą nukentėjusių šeimoms ir reikalavome, kad nedelsant būtų užkistas kelias kariniams priešiškumo veiksmams tarp Azerbaidžano ir Armenijos, nes mes manome, Kalnų Karabacho sprendimas negali būti sprendžiamas kariniu būdu. Konfliktas turi būti politiškai išspręstas tarptautinės teisės pagrindu, tai yra vienintelis būdas užkirsti kelią civilių ir kariškių mirtims abiejose pusėse ir taip pat tarpininkavimo paslaugas mes siūlome per Minsko grupę ir tikimės, kad tarpininkavimo pastangos turės galimybių surasti sėkmingą sprendimą ir kad Azerbaidžanas ir Armenija turės politinės valios dėrėtis geroje valioje. Tai yra oficiali pozicija ir visi kolegos kviečiami laikytis oficialiosios pozicijos. Ačiū. Dabar Periname prie kito klausimo, šeštas darbo tvarkės klausimas ir norėčiau priminti visiems, kad šis klausimas bus svarstomas už uždarų durų ir negalintys dalyvauti frakcijų turi išėję tik tai parlamentarai frakcijų